Cominciamo la, la sessione. Pradėkime. Uh, ah, kola... Labas rytas. Iš karto pereikėme prie darbo tvarkės tvirtinimo. Kaip matau, dalyvauja vienas kolega. dar netvyko politikos patarėjas. Jau vėluojama, jau po 9.20 ir dauguma šio komiteto narių yra lybė komiteto nariai. Taigi galima šį darbą laikyti vakarykščio darbo tasa ir man yra atvirai pasakius gėda, kad svečiai atvykę, o kiti, kurie turėtų dalyvauti, netvyko. Taigi atsiprašau svečių ir labai tikiuosi, kad kolegos atvyks netrukus. Taigi patvirtinkime šios dienos darbo tvarkę ir yra pranešimų. Dėl pono Alanšate pasisakymo jis yra ministras iš Airijos. Jis šį rytą negalės atvykti ir Taigi dėl to darbo tvarkę šiek tiek pakeitėme, kadangi ponas Alan Šatė, teisingumo ministras, netvyks. Taigi antrajame klasteryje dėl tarptautinio konfiskavimo ir lėšų turto išieškojimo šis klasteris bus šiek tiek trumpesnis dėl to, kad neatvyko prelegentas ir mes posėdį pabaigsime apie vidurdienį. Šis posėdis yra transliuojamas, vėliau vyks koordinatorių posėdis, o 17 val. 30 min. vyks uždaras koordinatorių posėdis. Taigi, iš karto pereikime prie pirmos grupės, prie pirmojo klasterio dėl pinigų plovimo ir šis, ši grupė vadinasi e, nusikalstamų būdų įgyto turto nustatymas ir konfiskavimas, turto naudojimas socialiniais tikslais. Norėčiau pabrėžti tai, kad Ši tema yra labai svarbi ir iš patirties žinome, taip pat yra šią nuomonę išsakęs ne vienas tyrėjas, ne, ne vienas teisininkas, kad dažniausiai skiriama bausmė tokiu atveju yra įkalinimas. Tačiau nusikaltėliams svarbiausias dalykas yra jų turtas ir turto konfiskavimas yra labai svarbi priemonė. Juk turtas dažniausiai įgyjamas neteisėtomis priemonėmis tokiu atveju, todėl jis turi būti išieškotas ir turi būti panaudotas socialiniams tikslams bendruomenės naudai. Net netrukus suteiksiu žodį ponui Pedro Gomes Pereira. Jis yra turto išieškojimas, išieškojimo specialistas, dirba Bazelio valdysenos institute ir jis kalbės apie naujų teisės aktų poreikį. Toliau suteiksime žodį vyresniųjų policijos pareigūnų nacionaliniam koordinatoriui Ian Davidsonui. Jis kalbės apie nusikalstamo būdų įgyto turto konfiskavimą ir nacionalinę patirtį. Tai e, šios nuomonės, šie pristatymai bus labai svarbus rengiant galutinę komiteto ataskaitą. Dabar suteikiu žodį ponui Pedro Gomes Pereira, o po to bus galima užduoti klausimus. Taigi, ponė Pereira, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pone Alfano, komiteto pirmininkė. 30 minučių, sako pirmininkė. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į šį posėdį. Labą dieną. Man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti duomenis ir rekomendacijas e, susijusias su tyrimu ES naujų teisės aktų dėl iš nusikalstamų grupuočių konfiskuoto turto panaudojimo pilietinės visuomenės ir socialiniams reikmėms poreikio. E, įvadui pradžiai norėčiau paminėti, kad mes esame toks think tank, nepriklausomas minčių mąstymo grupė, minčių generavimo grupė. E, Bazelyje dirbame, šve, Šveicarijoje dirbame su prevencija ir aktyviai kovojame su korupcija ir neteisėtų įgytų turtų. Šis institutas yra pripažintas dėl to, kad dalyvauja e, policijos tyrimuose, teisminiuose tyrimuose, tarptautinių lygmenių, e, konfiskavimo procesuose, turto konfiskavimo produktuose. Mes vykdome tyrimą, tyrimus ypač susijusius su e, korupcijos prevencija, kova su organizuotų nusikalstamumu ir organizuotomis grupuotėmis. Mus finansuoja Jungtinė karalystė, Šveicarija ir Lichtensteinas, jų atitinkamos vyriausybės. Prieš pradėdamas kalbėti apie šią temą, norėčiau trumpai paminėti, kaip vyksta e, turto konfiskavimo procesas. Keturi etapai yra šiame etape. Pirmasis etapas yra e, tyrimas, informacijos rinkimas apie e, konkretų asmenį ar nusikalstamą grupuotę. Antrasis etapas, tai irgi yra tyrimo etapas, renkame duomenis ir reikalingus įrodymus a, apie asmenį ar asmenų grupuotę, kurie įvykdė nusikaltimą. Šiame etape paaiškėja ir galima e, nustatyti, kokie yra nusikaltimo instrumentai ir įvykdymo e, būdai, kad atitinkama institucija kompetitinga galėtų konfiskuoti e, nusikaltimo įrankius. Taip pat galima nustatyti ir nusikalstamos grupuotės struktūrą ir vaidmenis. Trečiasis etapas jau yra teisminis etapas. Čia im, paskelbiamas e, galtinis nuosprendis, e, būdžiamasis nuosprendis ir būtent šiame etape yra konfiskuojamas e, turtas. O ketvirtajame etape vyksta turto išieškojimas. Reikia teismo sprendimo ir šis teismo sprendimas yra būtent ir naudojamas turto išieškojimui. Šia prasme ES jau turi e, sistemą, susitarimus, pagrindų e, sprendimus, pagal kuriuos yra numatyti e, įvairiausių turto išieškojimo etapai. Taip pat net buvo peržiūrėta š, politika šioje srityje, pers, buvo peržiūrėti ir pagrindų sprendimai, kad sprendimai būtų priimami daug efektyviau ir kad būtų kuo geriau vykdoma ši, ši, ši procedūra. Tačiau trūksta dviejų svarbių dalykų turto išieškojimo procedūroms. Pirma, e, turto, ad, išieškoto turto administravimo ir e, panaudojimo šio išieškoto turto. Kitaip tariant, išieškoto turto administravimas labai svarbus tam, kad e, konfiskuoto turto išieš... administravimas labai svarbus išieškojimui, nes tik tai išieškojimus, išieškojus turtą galima, e, prok, prokuratura gali jį atitinkamai panaudoti. Šio tyrimo tikslas, e, kaip būtų galima socialiniais tikslais panaudoti e, išieškotą turtą, būtent ir yra, e, tikslas šio tyrimo yra išsiaiškinti, kaip galima būtų e, pakeisti ES e, aktus, kad būtų galima e, išieškotą turtą panaudoti socialiniams reikmėms. Paruošėme e, metodologiją pagal ankstesnį tyrimą ir klausimyną. Jis buvo skirtas ir pilietinės visuomenės atstovams, ir valstybių narių vadovams, ir atitinkamos institucijoms. Pagrindinis tikslas vykdant šį, mm, sunkumas vykdant šį tyrimą buvo apibriežti socialinės reikmes ir socialinį panaudojimą e, kokie, kokioms reikmėms galėtų būti panaudoti e, išieškotas turtas. E, šie terminai nėra teisės aktuose apibriešti. Ir kaip e, pamatysite, mm, toliau man kalbant, šie terminai e, skirtingose valstybėse narėse gali būti labai skirtingai apibriešti ar skirtingai suprantami. Gal, turint galvoje visus šitos punktus, tyrimas parodė štai ką. Pirmiausiai, dėl valstybių narių teisinės, teisės aktai buvo iš išanalizuoti. Buvo išanalizuota taip pat ir ES teisė, e, teisinas susijęs su turto konfiskavimu. E, taip pat ir vietinių lygmenių e, žiūrėjom, kokie, pagal kokius teisės aktus galima būtų panaudoti išieškotą turtą. Tiek ES, tiek valstybės e, narės teisės teisinai buvo labai išsamei išanalizuoti ir galvojame, kaip galima būtų panaudoti konfiskuotą e, turtą valstybėse narėse. Teisinė ir konstitucinė prasme valstybėse narėse bandėme nurodyti, kokia galėtų būti ta panaudojimo reikmė kam būtų galima panaudoti išieškotą turtą ir kas galėtų e, juo pasinaudoti. Taigi, būtent iš, išieškoto turto darkartinis panaudojimas yra pagrindinė tema, e, nors dažnai valstybės analėse nėra apibriešta, kas yra konfiskuoto turto e, panaudojimas socialiniais tikslais. Kalbant apie ES teisyną, e, yra įvairių pagrindų e, sprendimų ir e, dėl dėl turto išieškojimo, dėl turto konfiskavimo, dėl turto gauto per nusikalstamą veiklą ir taip toliau. Europos Sąjunga tu, e, turi atlikusi keletą tyrimų, paruošusi e, strategijų, kaip e, išieškoti turtą, kaip jį panaudoti iš naujo. Ir dažniausiai kalbama apie tai, kad organizacijos nusikalstamumas ir taip daug kainuoja visuomeniai. Kalbama taip pat apie žmogaus teisės ir demokratinius principus. Manau, kad svarbu paminėti ataskaita e, dėl organizuoto nusikalstamumo, kurį, kurį paruošė ponia Alfano e, Libės komitete. Tenai kalbama apie tai, kad išieškoto turto panaudojimas socialinėms reikmėms yra priemonė kovoti su organizuotu nu, nusikalstamumu, nes tas turtas pereina, at, grįžta atgal į visuomenę konstruktyviai ir yra panaudojamas kaip prevencijos priemonė ir um, ekonomikos ir socialinės gerovės skatinimo priemonė, nors nėra reglamentuojama, kaip panaudoti konfiskuotą turtą, tuo labiau kaip jį panaudoti socialiniams reiksmėms, visgi yra teisės aktų, pagal e, kuriuos e, skatinama harmonizuoti valstybių narių e, teisės aktus, būtent turto konfiskavimo ir iš nusikalstamos veiklos gauto turto išieškojimo ir jo panaudojimo valstybės reikmėms nuostatas. Europos Sąjungoje pagal ES teisės aktus valstybėms narėms paliekama kompetencija numatyti, kaip išieškotas turtas yra iš naujo panaudojamas. E, taigi, tarptautinis nusikalst, organizuotas nusikalstamumas e, ir, ir su juo susiję atvejai, e, dėl jų sprendimai priimami kiekvienu konkrečiu atveju. Šiame tyrimę mes tyrėme šešias valstybės narės. Neturėjome ypatingai, lab, ypatingai daug laiko, neturėjome ypatingai daug lėšų gilintis į visas valstybės narės, bet e, gilinomės į Bulgariją, Prancūziją, Italiją, e, Ispaniją, Vokietiją ir Jungtinę karalystę šią šalis pasirinkome pagal kelis kriterijus. E, teisės aktai susijęs su turto konfiskavimu, institucijos, kurios dirba su turto išieškojimu, pavyzdžiui, pagal 2007, 8, 4, 5 sprendimą, tarybos sprendimą teisinė sistema ir atitinkamos politikos organizacijos. Tų valstybių vaidmuo e, įvairiose tarptautinėse organizacijose ir ne ES organizacijose, e, duomenų patikimumas ir kokybė, e, prieiga prie duomenų, jų atnaujinimas ir stengiamės, kad tos valstybės narės būtų gana skirtingos, kad jos atspindėtų visą Europos Sąjungą šiek tiek pakalbėsiu apie kiekvieną iš šių kriterijų, bet daugiausiai kalbėsiu apie Bulgariją ir Italiją. Tai yra e, valstybės narės, kurių e, teis, teisės aktai dėl e, turto panaudojimo socialiniam reikmėm yra labiausiai pažengę. Pagal Venecijos komisiją Bulgarijos Respublika e, turėjo kovoti su labai stipriu e, organizuotu nusikalstamumu, todėl e, bulgarai stiprino ir tobulino e, savo turto areštavimo sistemą ir priėmė atitinkamų priemonių teisės aktų, ką daryti su to e, raštuotu turtu. Pavyzdžiui, yra toks primtas įstatymas, pagal kurį uh, E, numatomas turto um, konfiskavimas ir išieškojimas ir jo panaudojimas. E, šio turto administravimas e, perduotas atitinkamai institucijai, kuri gali parduoti tą turtą. Pagal atitinkamus teisės aktus, pavyzdžiui, galima parduoti, greitai parduoti turtą, kuris gali sugesti ilgai nelaikomą turtą. Kalbu apie turto administravimą, nes tai yra labai svarbu. Turto administravimas yra labai e, brangus valstybei nariai. Konfiskavus ir išieškojus turtą e, labai daug kainuoja jį laikyti. Ir Bulgarijos atveju ir kitose valstybėse narėse pamatėme, kad dažniausiai tas turtas yra patikimas tam tikrai m, mm, institucijai, kurį jie administruoja. Konfiskavus turtą, jis tampa e, valstybės turtu, jis turi tą turtą, e, valstybė turi tą turtą įvertinti. Nėra jokio e, iš ankstinio apibrėžimo, kaip tas turtas bus panaudotas socialiniams reikmėms, bet yra ruošiamas įstatymas būtent dėl išieškoto ir konfiskuoto turto administravimo ir panaudojimo. Pagal 11 metų teisės aktą numatyta sukurti tarybą, kuri bus atsakinga už e, turtą areštuotą e, Teisingumo ministerijos ir ši komisija, šitas, šita taryba turės teisę siūlyti, kaip panaudoti e, šį turtą socialiniams reikmėms. E, Bulgarijos savivaldybių, e, savivaldybių, savivaldybių įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, e, visuotinė, piliečių visuomenės organizacijos gali būti pakvestos į, į šios tarybos posėdžius ir gali dalyvauti sprendimų priimuose. 2012 metais buvo e, pakeistas šis įstatymas, e, bet šis įstatymas dėja yra tik bulgarų kalba. Ir mes kreipėmės. Mums buvo sunku įsigilinti šį dokumentą, bet mes kreipėmės į į Bulgarijos pilietinę visuomenę ir mums, mes buvome informuoti, kad buvo išbraukta labai svarbi nuostata iš šio įstatymo, tai būtent teisė pilietiniai visuomeniai dalyvauti tarybos veikloje. Pagal šį naują, naujai ruošiamą dokumentą ieškotas turtas būtų pervestas į atitinkamą fondą, iš kurio būtų nukreiptas, turtas būtų nukreiptas į socialiniams reikmėms, kaip pavyzdžiui, e, socialinės pagalbos fondui arba smulkių ir vidutinių įmonių pagalbos fondui. Socialinės reikmės Bulgarijos atveju e, suprantamos ir kaip bet kokia veikla, kuri yra naudinga visuomeniai. dažnai naudojami žodžiai socialinė reikmė arba humanitariniai poreikiai. Prancūzija. Prancūzija e, pertvarkė savo baudžiamą į kodeksą 2006 metais taip pat ir tą dalį, kur kalbama apie turto konfiskavimą ir išieškojimą. E, finansų ministerija prižiūrėjo šio dokumento peržiūrėjimą, buvo sukurta atitinkama komisija ir būtent šitą. Ir buvo įkurta agentūra, kuri yra atsakinga už turto įgyto per nusikalstamą veiklą konfiskavimą ir išieškojimą. šiuos, šį turtą turės ir valys tas, kuris bus atsakingas už jo administravimą. Ir tik tai konkrečiais atvejais šitas turtas bus pervestas agentūros žinion. Taigi stengiamasi kiek įmanoma sumažinti administravimo mokesčius. Tačiau nėra jokių nuostatų dėl konfiskuoto turto galtinio panaudojimo, nėra apsis, nėra sprendimų priimta nei regioninių, nei nacionalinių lygmenių ir nekalbama apie tai, e, kokį vaidmenį vaidina atskiros institucijos. Tačiau e, Prancūzijoje yra e, teisės aktų, pagal kuriuos nustatyta, ką daryti su konfiskuotu turtu, kuris yra kilęs iš tam tikrų veiklų, tarkim, iš priekybos narkotikais. Bet nėra teisinės nuostatos, pagal kurią e, šį turtą būtų galima panaudoti e, visuomenės reikmėms. Nors atrodo, kad e, tas fondas, į kurį grįžta iš narkotikų priekybos sukauptas turtas galėtų būti panaudotas kovai su narkotikų vartojimu. Reikėtų ypatingai Prancūzijos atveju pabrėžti, kaip pilietinė visuomenė aktyviai dalyvavo, ypač Benlaky atveju. Šerp, asociacija Šerpa ir e, Transparency International ėmėsi iniciatyvos 2010 metais. E, šios, šios dvi institucijos e, pranešė apie e, pinigų plovimo atvejį Ir šiuo atveju konfiskuotas, tu, buvo norima, kad e, konfiskuojamas turtas būtų panaudojamas pilietinės visuomenės naudai. Ir buvo skatinama pilietinė visuomenė e, aktyviau dalyvauti ne tik tai prevencijoje, bet ir kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Dabar pereisiu prie Italijos. Italija kol kas yra vienintelė valstybė narė ES, kurioje yra teisės aktų dėl e, konfiskuotų turto panaudojimo socialiniam reikmėm. Italijos e, statymuose yra apibrieštas tam tikras turtas, pavyzdžiui, pasakyta, kad nekilnojamas turtas gali būti perduotas bendruomenėms e, tam, kad turtą būtų galima panaudoti e, regionuose, asociacijose, kooperatyvuose. 2010 metais e, vidaus e, reikalų ministerija, nacionalinė administracija numatė matė, kad konfiskuota, ta agentūra yra atsakinga už koordinavimą, ką daryti su konfiskuotų areštuotų turtų. Dešimtais metais buvo įkurta toji agentūra. Ir Taip pat e, yra nustatyta tvarka, pagal kurią e, Italijoje provincijoms, regionams e, perduodamas socialinėms reiksmėms konfiskuotas turtas. Reikia pabrėžti, kad turtas priklauso vis tiek E, viešoms institucijoms, bet e, juo pasinaudojot galima įgyvendinti įvairius projektus ir tuo turtu gali naudotis pilietinė visuomenė nevyriausybinės organizacijos. Paaiškinau e, svarbiausią mechanizmą, kuris taikomas Italijoje ir noriu pasakyti, kad tai taikoma tik nekilnojamam turtui kitaip tariant, ūkiams, namams, kitiems pastatams ar statiniams. Dėl nekilnojamojo turto, pavyzdžiui, sąskaitų bankė, e, finansinėse institucijose laikomo turto, tai toks turtas gražinamas į valstybės išdą. E, toks turtas net naudojamas socialinėms reikmėms. Dabar grįžtų prie agentūros veiklos. Statistiniai duomenys yra renkami apie turto panaudą kolektyvos įvairiuose. Nuo uh, pernai E, gruodžio 31 e, agentūra skiria 87,1 procentą konfiskuoto turto institucijams regionams, bet to regio, agentūra seka, kaip naudojamasi paskirtų turtų. E, žiūrima, kad organizuoti nusikaltėliai vėl nepreitų prie to turto. Taip pat uh, E, siekiama užtikrinti, kad projektai, kuriems perdotas yra turtas, būtų sėkmingai gyvendinami, pasiektų savo tikslus. E, agentūra turi e, teisę susigražinti perdotą turtą. Yra specialus pareigūnas, kuris tyria, kaip naudojamos, naudojamas tas perdotas turtas dėl e, Vokietijoje, Prancūzijoje, Bulgarijoje, aš jau kalbėjau apie Bulgariją, pasakysiu, kad e, Vokietijoje yra tam tikros e, civilinės prievalės. Turtas perdotas turi būti naudojamas tam, kad būtų vytos tam tikros socialinės pilietinės prievalės pagal federalinės sistemos tvarką nėra kokios nors agentūros bendros e, žemės atskiros e, tvarkosi e, su tokiu turtu. Jeigu pažiūrėsime į Baden-Württemberg, viena konkreti žemė, veikia ten specialūs padaliniai turto areštų ir konfiskavimui ir policijos atitinkamos paėgos dirba šioje srityje. Vokietijos temoje nenumatyta socialiniams veiksmėms panaudoti konfiskuoto turto. Konfiskuotas turtas e, perduodamas žemės e, biudžetui atitinkamos ir gali būti panaudotas bet kokiai veiklai, kuri numatyta atitinkamos žemės regiono biudžete. Gali, aišku, būti išlaidose socialinis elementas, tačiau tai nėra aiškiai priskirtas tekst, e, tikslas socialinė panauda. Brėmene yra leidžiama dalį 60 tūkstančių per metus e, panaudoti e, e, E, įvairioms dotacijoms, e, dar 20 procentų skiriama įvairioms e, kitoms socialiniams reikmėms. Taip pat yra lėšos naudojamos kovojant su prekyba žmonėmis, prievartinė prostitucija, pagalbaus programoms narkomanams. Taip e, naudojamos e, konfiskuota, konfiskuotas turtas socialiniams reikmėms. Tačiau e, valstybė gali nuspręsti, ką daryti. Dabar Ispanija. Ispanijos modelis panašus į Prancūzijos, Vokietijos ir Bulgarijos. Nėra jokios atskiros bendros sistemos. E, kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžiame, nusprendžiame atskirai, kas vyksta su turtu. Ispanijos modelio privalumas yra konstitucinė e, nuostata, kuri leidžia imtis e, veiksmų susijusių su žmonėmis. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo gali E, pateikti skundą, pareikalauti, kad būtų atliktas tyrimas ir valdžios institucijos turi e, imtis veiksmų. Įmanoma, kad turtas būtų e, naudojamas pilietinėje visuomenėje ir tokiu būdu pilietinė visuomenė būtų aktyvesnė kovodama su rimtais ar e, organizuotais nusikaltimais. E, E, toliau e, Jungtinė karalystė, Šiaurės Airija ir Airija. Konfis, e, turtas gautas realizavus konfiskuotą turtą yra investuojamas maždaug 95 tūkstančiai svarų yra naudojama visuomenės, bendruomenių reikmėms. Taip pat naudojamos lėšos tam, kad būtų galima mm, dalyvauti variuose susitikimuose, kurie skirti yra e, taikos palaikymo veiksmams. E, visuomenės, vietos bendruomenės gali e, tarti savo žodį dėl turto, mm, gaut, pinigų gautų už turtą panaudojimo bendruomenių reikmėms. Praeitą penktą. Pas, dabar pasižiūrėkime į, pra, į Škotiją. Yra e, susitarimai neteisminiai Škotijoje. Jeigu pažiūrėsime į Škotijos modelį, tai buvo sudarytas e, su Škotijos vyriausių finansinių pareigūnų e, susitarimas 6,8 milijono e, svarų e, turi būti e, išmokėta, tai yra suma, kuri, buvo, kuri atsirado realizavus konfiskuotą turtą ir tai bus panaudota bendruomenės reikmėms. Ir e, socialinis komponentas yra labai svarbus. E, so, lėšas, e, lėšos pakliūva į valstybės išdą. Aš žinau, kad man labai nedaug laiko liko. Dar pasakysiu, jog dabartinės nuostatos nenurodo konkrečiai, ką daryti su e, turtu, kai buvo išduotas e, leidimas konfiskuoti turtą. Konfiskuot metų e, mm, konfiskuoto turto panaudojimas dar nėra visiškai aiškiai apibrieštas valstybėse narėse, nėra įprast, įprasta praktika, nėra paplitusi praktika. Jeigu pasižiūrėsime į e, regionų komiteto strateginę nuomonę, e, sakoma, kad reikėtų vietos bendruomenėms daugiau skirti turto ir e, kalbėti daugiau apie socialinį aspektą, nes e, labai daug bendruomenių nukenčia nuo šios nusikalstamos veiklos. Dėl to, e, jeigu turtas skiriamas socialiniam, socialiniams reikmėms, tai tada um, atsiranda daugiau išteklių, kurie leidžia kovoti su um, nusikalstamumu. Ir taip pat uh, užtikrinamas, jeigu yra aiškios taisyklės, užtikrinamas didesnis skaidrumas visame uh, turto konfiskavimo procese. Uh, visuomenė uh, turimtis aktyvesnių veiksmų ir ypač pilietinė visuomenė reikia galvoti apie prevenciją ir kovą su rimtais organizuotais nusikaltimais. Dar, pirmininkė, porą minučių, jeigu man suteiktumėte. Uh, ir e, kova su e, organizuotų nusikalstamumu, konfiskuotų prekių panaudojimas, kalbėjau apie Prancūziją, bet dar grįšiu prie Ispanijos. Buvo e, imtas veiksmų, tą padarė pilietinė visuomenė. E, buvo reikalavimo, kad būtų ištirti pinigų plovimo atvejai. Tai yra atvejai susijęs su uh, pusiaujo Gvinėje. valstybės narės turi būti skatinamos elgtis demokratiškiau, e, informuoti e, visuomenę apie tai, koks yra e, neigiamas e, organizuoto nusikalstamo poveikis. Matau, kad laiko visai nebeturiu, tai dar porą dalykų tik paminėsiu. Manau, kad e, svarbiausius dalykus jau pasakiau. Minėjau apibrėžimus, klausimus, kurie yra neišspręsti, tam tikrus nuogastavimus. Išsakiau ypač dėl susitarimų ne teisme, kadangi kalbame apie e, susitarimus tarp valstybės ir atskirų asmenų ir taip pat e, klausimas kyla, kaip panaudoti turtą bendruomenių reikmėms. E, organizuotas nusikalstamumas, ko reikia aiškiai apibriežti, kokia bendruomenė yra labiausiai nukentėjusi ir kaip panaudoti turtą. Ar valstybė turėtų jį iš, išlaikyti? Ir tada, ką daro valstybė su turtu, kuris yra konfiskuotas, ypač tarptautiniais konfiskavimo atvejais. Dėl rekomendacijų pateiksiu ketvirtą. Pirmiausia, reikėtų sukurti nuoseklės e, skaidrės procedūras, e, kurios aiškiai pasakytų, kaip panaudoti konfiskuotą turtą socialiniams veiksmėms. Kitaip tariant, tam tikra e, metinė suma kiekvienoje valstybėje narėje turėtų skirta socialiniai panaudai arba reikia apibriežti. E, kad e, tam tikra suma mokama nusikaltimų aukoms, e, kitoms prievolėms, o likusi dalis socialinėms reikmėms. Toliau reikėtų sukurti Europos e, duomenų bazę dėl konfiskuoto turto. Tada būtų galima lankščiau apibriežti tai, kaip gerai panaudoti konfiskuotą turtą. Reikia kaupti statistiką ir e, kiekvienos valstybės narės atinkama institucija turėtų pateikti, kaupti ir pateikti tokius duomenis. E, tai papildytų atitinkamų žinybų veiklą tokia domenų bazė. Toliau reikėtų įkurti e, Europos masto fondą turto išieškojimo. Ir e, visa vertė, visas turtas būtų atsidurtų tame fonde, o paskui būtų galima naudoti lėšas socialinėms reikmėms ar ES ar už jos ribų, kadangi nusikaltimai dažnai būna tarptautinio pobūdžio, jie vykdomi ne tik Europoje, bet ir trečiosiuose šalyse. Galiausiai uh, reikėtų galvoti apie plačią sistemą ir galbūt reikėtų įkurti Europos, e, specialią ES tarnybą, kuri buvo atsakinga už turto išieškojimą. E, ši tarnyba galėtų e, bendradarbiauti su valstybių narių atitinkamomis žinybomis ir užtikrintų, kad būtų sklandžiai keičiamasi informacija. informacija. Tokios e, struktūros e, įkūrimas reikštų, kad vienodai būtų suvokiama, interpretuojama savoka socialiniai tikslai. Ačiū ir dėkuoju. Jų, dėkuoju Jums visiems ir atsiprašau, kad viršėjau kalbėjimo laiką. Ačiū Jums. Iš karto suteiksiu žodį ponui Ian Davidson. Jis yra vyresniųjų policijos pareigūnų organizacijos vyresnysis koordinatorius ir jis pristatys e, Junktinės karalystės ir Škotijos patirtį dėl to, kaip panaudojamos iš nusikalstamos veiklos turto konfis, įgytas turtas konfis. Dėkoju. Aš e, šiuo metu esu paskirtas į šią e, vyresnių policijų organiz... policijos pareigūnų organizaciją, ir... kuri dirba visoje Junktinėje karalystėje. Ir mes o, dirbame visose šiuose srityse ir taip pat finansinių tyrimų srityje, įskaitant ir pinigų plovimą bei lėšų konfiskavimą. Taip pat esu devinių koma, nacionalinių komandų koordinatorius ir mes dirbame Anglijoje, Velse, tyriame rimtus e, tarptautinius nusikaltimus ir taip pat dirbame lėšų konfiskavimo srityje. Aš taip pat e, inspektuoja 40 e, policijos e, padalinių Škotijoje ir Velse. Kaip žinote, Anglijos ir e, Velso sistemos yra skiriasi ir skirtingai yra panaudojamas konfiskuotas turtas. Šiandien aš kalbėsiu apie Anglijos ir Škotijos sistemas, nes manau, kad yra ko pasimokyti, galima pasinaudoti e, geriausią patirtimi ir sukurti gerus modelius. Šios e, pastabos yra pagrystos teoriniais modeliais ir e, ilgalaikė analizė. Tikiuosi, kad galėsiu atskleisti ir teigiamus, ir neigiamus dalykus, kad būtų galima pasimokyti iš mūsų patirties. Pirmiausia, kontekstą šiek tiek e, pristatysiu Junktinės karalystės įstatymus dėl lėšų konfiskavimo. Pirmiausia, konfiskavimas yra vykdomas po baudžiamojo nuosprendžio galima konfiskuoti turtą, kurio vertė yra didesnė nei tūkstantis svarų, jeigu įtariama, kad tas, tos lėšos tie griniai yra įgyti iš nusikalstamos veiklos. Lėšų e, grinųjų konfiskavimas gali vykti kartu su baudžiamojų procesu. Taip pat gali būti neapkaltinamoji nuosprendžių pagrystas konfiskavimas, bet dažniausiai policijos pareigūnai tame nedalyvauja turtas ir grinėjai gali būti e, konfiskuojami tuo met, jeigu buvo panaudoti nusikalstamoje veikloje. Pavyzdžiui, jeigu asmuo naudojosi automobiliu, e, prekiaudamas narkotikais, taigi gali būti konfiskuotas visas šis turtas. Yra ir papildomi turto konfiskavimo įgaliojimai. Dažniausiai tie įgaliojimai atitinka apkaltinimą, apkalti, apkaltinamą į nuosprendį. Anglijoje ir Velse sistema yra šiek tiek paini. Dažniausiai vidaus reikalų ministerija atitenka 50 procentų konfiskuotų lėšų ir iš jų maždaug 12 procentų yra skirta regioninių komandų finansavimui ir aš atlieku koordinacinį darbą. Dalis lėšų yra skiriama tyrėjams. Ir tačiau bendruomenės nu, e, interesų šios lėšos nepanaudojamos. Dažniausiai apie 50 procentų išieškotų lėšų atitenka teisėjai saugos pareigūnams. Dėl konfiskavimo situacija yra šiek tiek sudėtingesnė. Taigi 18,75 mm, procentų yra skiriama tyrėjams, 18,75 procentų yra skiriama karališkai prokuratūrai, o 12,5 procentų skiriama teismams. Analizė neatlikta, priešingo atveju lėšos būtų paskirstamos kitaip mano nuomonė, būtų naudinga nustatyti kriterijus, e, kurioms agentūroms skirti lėšas ir e, kokiais kriterijais remiantis ir kokių tikslų to būtų siekiama. Kokie yra teigiami angliško modelio dalykai? E, akivaizdu, kad tai yra paskata konfiskuoti daugiau turto ir finansinių nusikaltimų tyrėjai atlieka daug darbo, labai ne visada lėšos yra panaudojamos taip, kaip reikėtų. Dažniausiai lėšos įgyjamos atliekant e, nusikalstamą veiklą. Kalbant apie sutaupimus dėl efektyvesnio pareigūnų darbo, kiekybiškai tie rezultatai nėra nustatyti. Dažniausiai tai turi ir neigiamų pasiekmių. Vidaus reikalų ministerijai yra naudinga gauti tas lėšas, tačiau trūksta skaidrumo. Dažniausiai policija susitelkia ties e, lengvais taikiniais, užuot e, persekioja tuos nusikaltėlius, kurie kelia didelę grėsmę visuomeniai. Tačiau potencialaus turto vertė kartais nėra prioritetas. Taip pat yra noras įtraukti konfiskuotas lėšas į pagrindinį biudžetą, bet tai nebūtų teisinga. Tiesą sakant, vidaus reikalų ministerijoje šis klausimas buvo svarstomas ir nuolat yra užduodamas klausimas, e, kiek lėšų buvo konfiskuota, nes e, tai yra reikalinga. E, Taigi ši politika kartais gali būti trumparegiška ir netgi pavojinga. Manau, kad jeigu teisės saugos pareigūnai visą laiką elgtųsi etiškai ir visą laiką stengtųsi sumažinti keliamą pavojų, tai būtų galima ir susigražinti ir daugiau lėšų, ir naudos būtų daugiau. Mums reikia atlikti daugiau mokslinių tyrimų, turėti daugiau įrodymų, šitas darbas vyksta ir jame dalyvauja Junktinės karalystės mokslininkai. Nenauja, kad kartais pareigūnai gali tiesiog siekti e, konfiskuoti kuo daugiau lėšų. E, požiūris nėra visiškai tinkamas. Ir Šiais atvejais aišku, kad teisės saugos pareigūnai turi elgtis labai atsargiai, nes priešingo atveju gali būti priimami netinkami sprendimai. Reikalingas žvalgybinė informacija pagrystas požiūris. Jeffrey Robinson savo knygoje 94 metais rašo apie tuos pačius dalykus, kad policijos pareigūnai siekia nesumažinti nusikaltimų skaičių, o konfiskuoti kuo daugiau turto. Junk, Junktinėje karalystėje policijos pareigūnams yra nustatomi konkretūs tikslai, kiek turto turi būti konfiskuojama. Ir jeigu tie tikslai nebūtų gyvendinami, policijos pareigūnams būtų sunku išsaugoti darbo vietas. Reikia suprasti visą finansinių nusikaltimų tyrimo poveikį. Jeigu nebus imtasi priemonių, gali būti pavojus, kad bus elgiamasi neetiškai. Jungtinės karalystės organizuotų nusikaltimų duomenų bazės. Bazėse yra pakankamai informacijos, nustatomi kriterijai, E, daromi prioritetai. Maždaug 30 procentų nusikaltėlių greitai išleidžia savo nusikalstamų įgy, būdų įgytas lėšas. Mes paprasčiausiai negalime vertinti nusikaltimo pobūdžio pagal turimų lėšų skaičių. Teisės, tai įstatymai yra geri, ir reikalingos paskatos dažniausiai pavojinga skatinti tyrėjus tokiu būdu, reikalingas tam tikras auditas ir kai kuriais atvejais nuobodos. Škotiškas modelis yra visiškai skirtingas. Dažniausiai lėšos yra naudojamos bendruomenės tikslams, yra teikiama paroma įvairioms visuomeninėms sistemoms, e, pavyzdžiui, sta, finansuojant reikalingas infrastruktūras. Tačiau Anglijoje šio, šis modelis nėra naudojamas. Yra remiamos įvairios iniciatyvos Škotijoje, pavyzdžiui, mergaičių futbolas, e, krepšinio krepšinis skatinamas. Ir la, tokiu būdu jauni žmonės skatinami nenusikalsti ir tai yra naudinga. Gerai yra tai, kad Vyriausybė gali skirti lėšas tiems projektams, kuriems labiausiai reikia lėšų, galima teikti paramą ne tik jauniems žmonėms, bet galima ir parodyti visuomeniai, kaip kovojama su organizuotu nusikalstumumu. Kadangi turtas naudojamas visuomenės reikmėms, tai pareigūnai nesusiduria su etiniais klausimais, tačiau yra ir neigiamų dalykų. Škotijoje um, puikiai veikia visos infrastruktūros ir susitelkiama kovai su organizuotu nusikalstamumu. Taip pat yra Edimburgė e, veiksmingai veikianti tarnyba. Tačiau, kadangi lėšos yra naudojamos tik visuomenės reikšmėms, reikmėms e, kartais lėšų trūksta specialistų e, reikmėms. Mes pasisakome už tai, kad dažniausiai turėtų su policininkais dirbti ir vienas tyrėjas, kad būtų specialistai vietinių lygmenių ir kad būtų ne, įvertintos visos galimybės. Škotijoje e, ne, in, nepakankamai investuojama į policijos pajėgas ir dažniausiai yra aiškiai nurodoma, kam gali būti skiriamos lėšos. Ir jos skiriamos siekiant tam tikrų tikslų. Atsiprašome. Paprašytume jūsų lėčiau kalbėti. Atsiprašo kalbėtojas ir dažniausiai, kai lėšos naudojamos visuomenės reikmėms, e, yra matomios ir teigiamos pasiekmės, kol kas e, Škotijos e, atveju yra apjungiamos policijos pajėgos, reikalingas tikslingas požiūris, kad lėšos būtų panaudojamos tikslingiau. Taigi, kokios išmoktos pamokos? Angliška sistema yra, yra ir pri, turi ir privalumų, ir trūkumų. E, vyriausybė turėtų aiškiau nurodyti, kaip turi būti panaudojamos lėšos. Mūsų vyriausybė regis pakliuvo į spastus ir dažniausiai siekiama pelno ir siekiama paprasčiausiai konfiskuoti e, nustatytą skaičių, nustatytą kiekį lėšų, kad būtų galima finansuoti iš, institucijas ir kad būtų galima išlaikyti esamą padėtį. Labai rezultatas, kalbant apie lėšų, konfiskuotų lėšų vertę, dažniausiai trukdo kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Kai kuriais atvejais e, yra konfiskuojamos nedidelės sumos ir tokiu būdu E, pražiūrima tie atvejai, kuriems reikėtų daugiau dėmesio. Taigi vertė ne visada tinkamas pasiekimo rodiklis, nes dažniausiai pasitenkinama tuo faktu, kad e, turtas ar lėšos yra konfiskuojami. Anglijoje galiojanti paskatų sistema dažniausiai trukdo geriausiai panaudoti visus savo pajėgumus. Regis yra teigiamų dalykų ir vienoje sistemoje, ir kitoje, ir būtų galima pasitelkti geriausius dalykus iš abiejų, finansuojant e, bendruomenės projektus. Tuo pačiu galima kovoti ir e, vykdyti nusikaltimų prevenciją. Jeigu lėšos bus skiriamos tik agentūroms, tai reikėtų atlikti geresnį jų kontroliavimą ir kad e, teisės saugos pareigūnai ne vien siektų konfiskuoti kuo daugiau lėšų. Taip pat reikia didinti informuotų, informuotumą ir tinkamai taikyti teisės aktus. Labai problemiška panaudoti konfiskuotas lėšas institucijų biudžetams. Taip pat reikia atsižvelgti ir į teisės saugos pareigūnų interesus. Tokios sistemos gali būti teigiamos, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kokį elgesį tokie sprendimai skatins. Geriausia būtų pasinaudoti teigiamais dalykais iš abiejų sistemų. Reikia ir toliau tirti nusikal, nusikaltimus ir daryti tai efektyviau. Deja, konfiskuotos lėšos ne visada panaudojamos tinkamai. Grazie, signor Davison. Allora, adesso prima di avviare il dibattito. Ačiū, ponė Deicinai, prieš pradedami klausimų ir atsakymų dalį. Aš ir pati norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė kalbėtojai, ypač ponas Pereira, kai kalbėjo apie tai, kad e, raštuotą turtą reikia panaudoti socialiniams reikmėms. Noriu pabrėžti, kad tikrai Europos parlamentas būtent pastaraisiais mėnesiais ir savaitėmis ruošia direktyvą susijusius su e, turto konfiskavimu ir išieškojimu, tačiau komisija nieko nenumato dėl, šitas dokumentas nieko nenumato dėl e, panaudojimo tų konfiskuotų lėšų ir mes su kolegomis stengiamės už, užkamšyti šitas skilės, kurios yra labai svarbios. Jūs kalbėjote apie kaštus, e, kad Pavyzdžiui, mano šalyje, Italijoje reikia labai daug kainuoja administruoti šį turtą, išlaikyti šį turtą. Į mane kreipiasi daug įvairiausių įstaigų ir nu, sako, kad jums kelia rūpesti vienas iš tų aspektų, kuris ir čia buvo paminėtas, tai būtent kas administruoja turtą ir kaip, kaip yra labai sunku išlaikyti tą turtą rinkoje tas turtas, jam sunku būti konkurencingu. Ir šitą aspektą reikia atsižvelgti, nes, žinoma, reikia remtis geriausiais, geriausių valstybių, tomis, tais teisės aktais, kurie yra geriausi valstybėse narėse, e, bet taip pat reikia stengtis nekartoti klaidų ir reikėtų įsigilinti į, į, į tas situacijas, kurios, mm, kuriam teko susi, susi, susidoroti. Dabar duosiu, perduosiu žodį ponui Džiokolino. Ačiū. Konfiskavimas ir išieškojimas. Abu e, ekspertai apie tai kalbėjo. Labai svarbu labai svarbus parlamento požiūris į ruošiamą direktyvą. Pirmininkė kaip tik e, kalbėjo apie šį dokumentą. Jūs kalbėdami kalbėjote apie e, itališką, bulgarišką modelį, apie kitus modelius Ispanijos ir kitų šalių. Reikia įsigilinti kitų šalių e, patirtį ir į tai, kad konfiska, turto konfiskavimas kas kart vis turi didesnę reikšmę kovai su organizuotu nusikalstamumu. Kokius, kok, ką dar reikėtų padaryti, ką Europos institucijos turėtų padaryti, kad e, dokumento tekstas būtų tinkamas ir kad rašotas turtas tikrai galėtų būti panaudotas socialiniams reikmėms. E, kad konfiskuotas turtas galėtų būti panaudotas. Kitaip tariant, kokį kokybinį šuolį reikėtų uh, žengti, kad konfiska, konfiskuotas turtas būtų geriau panaudojamas? Kokie kokybiniai žingsniai turėtų būti žengti jūsų nuomonė, kad iš tikrųjų būtų um, sutramdytas e, organizuotas nusikalstamumas? Ponas Newton, Alde, norėčiau patikinti kalbėtojus, nors daug kas iš mūsų e, dabar dalyvauja kitose, kitų komitetų posėdžiuose, bet mes tikrai suprantame, kaip svarbu, apie ką jūs kalbate. Nepykite, kad salė tokia pustuštė. Ponui Pereira turiu klausimą. Ar yra kokių nors tarptautinių mechanizmų, kaip nuspręsti, ar tarptautinės nusikalstamos e, grupuotės areštavusių jų turtą, e, kuri šalis gauna tą areštuotą e, turtą, ar tiesiog proporcingai pasidalina visos šalis, o galbūt reikia numatyti mechanizmą. Nes šitame komitete mes suprantame, kad tarptautinis organizuotas nusikalstamumas yra labai platus reiškinys. Dar vienas klausimas suprantu, kad gali ir nepasisekti vykdant tokias operacijas. Gal galėtumėt pateikti kokį nors pavyzdį tokio baisiausio košmaro, kaip gali nepasisekti. Ir trečias klausimas. Ar esate gilinęsis, kaip Amerikoje tai daroma, kaip JAF tvarkosi tokiose situacijose? Ačiū. Ir ponui Davidsonui klausimas. Mes kalbame tą pačią kalbą ir aš supratau, kad jūs pasvėrėte kiekvieną žodį, kiekvienas buvo žodis prasmingas. Norėčiau dar kartą su jumis susitikti ir daugiau e, sužinoti šią temą. Sakėte, kad nusikalteliai labai greitai išleidžia pinigus, kad jie nebūtų kompensuoti. Kaip jie jos išleidžia, juk neprigersi šampano už, už, tokius, už tokias sumas, o mašiną galima konfiskuoti. Tai kur jie deda tos pinigus? Man neaišku. Ir dar vienas klausimas. Du kartus pon, minėjote pona Kris Medas. Pažiūrėjau Google, bet negaliu rasti to žmogaus Google. Gal aš neteisingai supratau vardą, apie ką čia turėtume mes pasidomėti. Grazie Billy. Intanto se posso ti do una prima risposta. Cosa fanno con... Uh, eh, dėkuoju. Uh, eh, uh, eh, kas daroma su pinigais? Kartais prieš kurį laiką teisės saugos pareigūnai mums pasakojo Briselėje apie drangė, drangetos atvejį apie tai, kaip e, per keturias valandas dingo turtas. Pone Matiju, ačiū. Pirmininkė, e, žiūrėjau televiziją Prancūzijos prieš keletą dienų ir buvo pasakyta, kad uh, E, mafija e, skolina pinigus žmonėms, kuriems pinigų trūksta, dėl to jie išlaiko kontrolę tam tikrose teritorijose, tam e, tikrose valstybėse. Atsiprašau, pirmiausiai, kad negalėjau išklausyti pono Pereiros, turėjau dalyvauti kitame posėdėje. Tačiau mano kolegė e, užsirašė svarbiausius elementus ir aš išnagrinėsiu jūsų pasisakymą. Dabar norėčiau pateikti klausimų ponui Davidsonui. Ar jisai žino Junktinė karalystėje atvejų susijusių su turto konfiskavimu? Ne, kaip, ne po teismo sprendimo, bet e, civilinių bylų atveju, kai pavyzdžiui ir e, jeigu pavyzdžiui paskelbiamas įtariamasis nekaltu, kas e, atsitinka su tuo turtu. Žinome, kad kai kuriuose delegacijose E, nacionalinėse skiriasi nuomonės e, tiek taryboje, tiek parlamente šiuo konkrečiu atveju. Ir dar e, prisijungiu prie ponios Alfano ir noriu pasakyti, kad mes turime užtikrinti, kad komisijos pasiūlymas turi pirmiausia būti skirtas tam, kad būtų aiškiai apibriežti panaudojimo tikslai nes yra šioje srityje labai daug spragų ir tikiuosi, kad mes galėsime ką nors papildomai e, pasiūlyti. Nežinau, ar komisija ir taryba, aišku, sutiks su tuo, ką parlamentas pasiūlytų. Dėkoju, ponė Matijo. Dabar ponė Vailer. Dviems minutėms prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau grįžti prie komisijos pasiūlymų. Manau, kad yra tam tikrų problemų. Parlamentas e, pas, papildys e, pasiūlymą, e, turime daugiau kalbėti apie decentralizuotus projektus, kurie yra naudingi socialinė prasme. Turto paskirstimas tokiu būdu tam, kad būtų galima, pavyzdžiui, paremti užimtumą vietoje ir mes galime atitinkamai papildyti komisijos pasiūlymą, kaip dažnai, kad praeitėje esame darę. Noriu pratesti pono Newton-Dan klausimus. Jisai klausė apie JAV patirtį ir norėčiau e, paklausti, ar kas nors jungtinėse tautose užsima šiuo e, konkrečiu klausimu. Galiu įsivaizduoti, kad yra nusikaltelių, kurie negyvena nei Europoje, nei JAV. Tačiau kokioje nors, pavyzdžiui, neaiškioje saloje, kurios jurisdikcija yra nelabai priešta ir kuris užsima operacijomis internetu. Taigi, ar kas nors bando tokias situacijas e, apimti, užsima tokiais klausimais? Žinome, kad Vokietijoje labai dažnai užtrunka ilgai, kol e, baigėsi e, procesas, kol galima jau konfiskuoti turtą. Matėme ir panašių atvejų Italijoje. E, vienu metu viskas buvo gana neaišku ir valdžia negalėjo pasinaudoti lėšomis, net kartais tenka gražinti e, dalį lėšų, jeigu teismo išdava nėra tokia, kokios tikėjosi valstybė, prokuratūra. Taigi, kaip e, viskas vyksta, kaip greitai viskas vyksta, kokios, e, kokie yra pribojimai, jeigu teismo procesas trunka metus ar panašiai. Tai yra probleminis klausimas. Dėkuoju, poniai Vailer. Pone Boselino, dvi minutės, prašom. Dėkuoju, aš taip pat atsiprašysiu, kad nebuvau pradžioje posėdžio, bet išgirdau, kad atėjo labai įdomių, e, išsamių minčių. Jūs labai išsamei aptarėte šią problemą. Aš labai patenkinta tuo, nes man aktualu tas pats, kas pirmininkiai ir kitoms kolegiams, kurios, kitiems kolegams, kurie kalbėjo prieš mane. E, jeigu kalbėsime apie Italijos teisę, Italijoje šios problemos egzistuoja jau labai seniai ir visi žino kodėl. Yra atitinkami įstatymai patvirtinti. Manau, kad Italijos E, struktūra konfiskuotoms prekiams yra kur kas geresnė negu kitur, nes taip yra todėl, kad mes jau seniai kovojame su organizuotu nusikalstamu ir dažnai yra konfiskuojamas brangus turtas ar didelis jo kiekis. Tai nebūtinai turi būti didžiuliai pastatai, e, gali būti ir mažos apimties turtas, kartais yra sudėtinga jį panaudoti tokį turtą, bet kartais galima, jeigu jisai mažesnės apriepties, tą turtą lengviau panaudoti socialiniams poreikiams. Italijoje Piolatorė pirmą kartą paminėjo konfiskavimo turto, vėliau jį nužudė mafija ir 90-ame dešimtmetyje tik buvo po jo mirties patvirtinti atitinkami teisės aktai. 96 metais įstatymas patvirtino galimybę socialiniams jėgimėms panaudoti konfiskuotą turtą. Buvo ilgas laikotarpis, e, per kurį Italija turėjo įstatymą dėl konfiskavimo turto, bet neturėjo įstatymo dėl socialinės tokio turto panaudos. Ne dėl to tai buvo, kad e, mafija nebuvo tokia turtinga, bet e, problemų buvo dėl to, kad turtas prarasdavo vertę sunykdavo, buvo sunaikintas tas turtas daugelį atvejų ir panašiai. E, labai svarbu yra kitur paspartinti sprendimų prieimimo procesą ir manau, kad komisija savo pasiūlyme taip pat turėtų atsižvelgti į e, turto pakartotino naudojimo svarbą. Dar labai svarbus klausimas yra duomenų bazė. E, E, fondą labai būtų vertinga, naudinga įkurti, kad būtų galima kaupiamas, kaupti ten turtą, kurį yra sudėtingiau panaudoti. Ir taip pat reikia kontroliuoti, kad mafija parduodamo turto vėl neįsigytų. Galvoti reikia, kaip parduoti turtą ir užtikrinti finansavimą tokio fondo, ar tai būtų gana naudinga. Mes kalbam apie tai, kad pakartotinis panaudojimas turi būti naudingas ekonominė prasme, bet reikia kalbėti ir apie etinį elementą. Etinį signalą mafija neturėtų uh, galimybių uh, pasakyti, kad kai jos rankose buvo turtas, jisai davė naudos, o paskui jis tampa e, našta bendruomeniai. Tai yra labai svarbu, kovant su nusikalst suprantamumų. Ačiū, ponia Boiselina. Dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams po tris minutės. Ponas Gomes Pereira. Dėkuoju. Pirmininkė, kaip galima trumpiau kalbėsiu. Dėl tarptautinių mechanizmų jūs klausėte, Ar yra kažkokios struktūros, kurios užsiimtų turto konfiskavimu ir perskirstimu? Dvišalių pagrindų yra tokių struktūrų veikiančių. Egzistuoja Junktinių tautų konvencija dėl korupcijos, kovos su korupcija. Europos Sąjunga yra prisijungusi prie šios konvencijos. E, tai yra ne atskirų, ne atskirų šalis e, šio prisijungusios prie šios konvencijos, bet įvairios e, šalių grupės. Taip yra košmariškų pavyzdžių. Iš mūsų veiklos buvo keli ir jau ir paminėti. Dar galiu papasakoti Jums apie vieną atvejį, kai e, siekime konfiskuoti milijardus dolerių, labai didelę pinigų sumą, e, kurie buvo e, investiciniuose fonduose. Tada klausimas yra toks, kaip valstybė gali e, valdyti investicinį fondą. Valstybė neturi pakankamai E, žinių ekspertizės, kad galėtų mm, tuo užsimti, kad galėtų investuoti, valdyti investicijas į akcijas ar atitinkamas rinkas. E, nusikaltėliai taip pat labai greitai, greitai išleidžia pinigus. E, tas, kurio turtas buvo konfiskuotas, E, vienas žmogus, kurio turtas buvo konfiskuotas, turėjo zoologijos sodą. Ir tada teisėjas paklausė, kiek galima kilogramų mėsos gauti iš kupranugario ar panašiai, kiek e, kilogramų mėsos jiems reikia tiems gyvūnams. E, tai reikia labai E, aiškiai kalbėti apie tai, kai e, žiūrime į tokį turtą. Kolumbijoje yra daug pavyzdžių susijusių su prekyba narkotikais. Kalbame apie labai e, didelės išlaidas susijusias su produktyvumo išlaikymu. Taigi toks yra rimtas klausimas. E, negaliu aš jums e, dabar atsakyti labai išsamei, galime laikytis Junginės karalystės arba Prancūzijos modelių. Arba galima prašyti tam tikrų uh, struktūrų garantijų, kad jos gerai ar, tvarkysis su konfiskuotu e, turtu ir kad e, gautos pajamos realizavus turtą bus laikomos taupomojose sąskaitose e, tol, kol baigsis teismo procesas. Dar vienas pastebėjimas. E, veikia organizacija. Pone Vailer kalbėjo apie tai. Jūs konkrečiai, ponia Vailer, klausėte. Ar yra kokia nors organizacija, kuri jungtinėse tautose užsimtų rimtais e, nusikaltimais jų tyrimu, ar tokia organizacija yra e, regionių lygmenių. Aš manau, kad jūs kalbėjote plačiau apie sistemas. Dabar ponas Davidsonas, tris minutės. Ačiū. Pirmas klausimas. Kaip e, nusikaltėliai išleidžia pinigus? Man atrodo, kad e, mu, kai kas yra neaišku, šiek tiek galbūt netiksliai suprantamas mūsų apibrėžimas organizuotų nusikaltėlių. E, jisai yra toks labai siauras, galime, kal, aš kalbėjau apie e, E, žmonės, kurie užsima tokių chaotiškų elgesių. E, Chris Mothers yra e, tam tikras kodinis pavadinimas vieno kanadiečio nusikaltėlio. Aš vėliau su jumis apie tai vėliau pakalbėsiu. Pone Matthew, kas atsitinka su turtu, kuris būna konfiskuotas ir vyksta civilinės bylos? Dažnai kai žmonės miršta, pabėga arba įrodoma, kad jie yra nenusikalteliai, tada e, teismas atlieka pakartotinę peržiūrą, dėl to užtikrinamas gana didelis kontrolės lygis. Ir aš tikrai negaliu jums išsamei atsakyti, kas atsitinka su tokiu turtu. Dėl JAV patirties. Aš daug esu bendravęs su JAV pareigūnais, pirmiausiai federalinių tyrimų biuru. Mūsų atvejs yra kitoks ir mes Europos Sąjungoje e, norėtume veikti e, vienaip Europos Sąjungoje. Nesupraskite manęs neteisingai, bet pažiūrėkime, kas vyksta ties Meksikos ir JAV siena. E, yra e, konfiskuojama milijonai e, dolerių, e, vyksta automobilių, eismas e, daug automobilių konfiskuojama. Mūsų patirtis yra visiškai kitokia negu JAV, taigi labiau galvokime apie Europos Sąjungą. E, dėl turto išieškojimo Bet dėl proceso. E, reikia pasakyti, kad užtrunka mm, labai nemažai, dviejus, e, trejus metus, kol baigėsi bylos nagrinėjimas. Paskui dar labai daug praeina laiko, kol teismo sprendimas įgyvendinamas. Daug jav yra problemų. Šiuo atveju vykdant teismo sprendimus nuosprendžius, ypač e, sudėtingais atvejais. E, bet daugiausia atvejų, 90 procentų atvejų bylų yra susijęs su nedidelės apimties turtu, kiti 10 e, su labai e, plačios apimties turtu. Dėl e, duomenų bazės e, turto išieškojimo klausimas egzistuoja Junktinėje karalystėje tokia duomenų bazė ir jau nemažai metų įveikia, bet reikia dar daug dirbti, kad mes e, suteiktume jie atitinkamą turinį, kad e, susijėtume šią domenų bazę su e, bylomis, nes daug yra klaidų padaryta, reikia jas taisyti, taigi turime dar pasimokyti. Tikiuosi, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų. Grazie, Ačiū, ponė Davidsonai. Norėčiau padėkoti Jums, padėkoti abiems pranešėjams už pristatymus tokių klausimų, kuris, kaip akivaizdu iš klausimų ir atsakymų, yra mums visiems labai svarbus ir kelia didelį susirūpinimą. Norėčiau paprašyti jūsų, kad sekretoriatui paliktumėte savo pristatymą, jeigu to dar nepadarėte. Nes ir kiti komentarai ir pastabos mums taip pat bus labai naudingi. O dabar norėčiau pereiti prie, atsiprašau pirmininkė, turiu klausimą ponui Gonšperėrui. Atsiprašau, kad sureagavau per, per vėlai, nežinojau, kada užduoti klausimą. Nežinau, čia, nežinau, ar dabar galiu užduoti klausimą, ar jau reikėjo anksčiau. Puiku, kalbėsiu portugališkai. Nes ir pranešėjas portugalas. Tai yra susijęs su turto išieškojimo. Mes Libe komitete rengėme ataskaitą dėl turto išieškojimo pasitelkus konfiskavimą. Atsiprašau, kad per vėlai atvykau į posėdį, bet išklausiau jūsų pristatymą. Jūs pateikite labai įdomią idėją, kad galima įsteigti fondą ir kad vėliau lėšas būtų galima panaudoti visuomeniai, visuomenės reikmėms. Italijoje e, lėšos yra skiriamos aukoms. Taigi galbūt galėtumėte e, šiek tiek išsiplėsti apie tą fondą, kas jam vadovautų, kaip jį reikėtų steigti, kas jį stebėtų, koks būtų Europos parlamento vaidmuo ir kokia galimybė būtų pasinaudoti to fondo lėšomis ES institucijoms ir visuomeniai. Ačiū labai greitai. Kai dėl fondo įsteigimo, tai pagrindinė mintis yra remtis Didžiosios Britanijos arba Škotijos patirtimi. Taigi, tam tikras procentas konfiskuotų lėšų galėtų būti pervedamas į tą fondą ir tos lėšos galėtų būti skirtos toms bendruomenėms, kuriuose yra aukų ir būtų galima apsvarstyti, kaip geriausiai tas lėšas panaudoti visuomeniais reikmėms. Tinkamiausia būtų yra pasitelkus tas lėšas įgyvendinti projektus. Europos auditoriai galėtų atlikti darbą, galbūt reikėtų pasiremti Europos, Europos pagalbos mechanizmais būtų vidau Europos komisijos e, vid, Home generalinis direktoratas e, dirba tuo klausimu. Ačiū. Pone Pereira, dabar pereikime prie antros grupės ir norėčiau prelegentus pakviesti į tribūną ir pavadinimas yra veiksmingos tarp valstybinio turto konfiskavimo ir išieškojimo sistemos sukūrimas. E, pranešėjas bus Stefano Mansevizi, jis yra Home generalinio direktorato generalinis direktorius. Kalbėsime apie įvairius aspektus ir raidą ES dėl lėšų konfiskavimo. Po to bus suteiktas žodis Emil Vanderdas de Vilbuas iš Pasaulio banko. Ir e, ji kalbės apie kliūtis e, konfiskuojant turtą. Po to 15 e, minučių po kiekvieno pranešėjų bus skiriama klausimams ir atsakymams. Dabar žodis ponui Stefano Monservisi. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje, nes mano nuomonė šis komitetas yra labai svarbus ne tik dėl jo atliekamo darbo, bet ir dėl to, kad teikia paramą įvairioms iniciatyvoms, kurias teikia Europos institucijos siekdamos kovoti su organizuotu nusikalstamu. Taigi man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat e, puiku, kad Europos parlamentas remia komisijos pateiktą pasiūlymą dėl e, iš nusikalstamos veiklos įgyto turto konfiskavimo. Ši Europos parlamento parama yra labai svarbi, bet visų svarbiausia yra, kad mes dirbame vieną linkmę. Nenorėčiau kalbėti labai ilgai, tik norėčiau pristatyti, kokia yra dabar situacija, kokie yra faktai. E, koks yra teisinis pagrindas, o po to pateiksiu keletą pastabų dėl susijusių veiklų, nes dažniausiai teisės aktas veikia platesnėme kontekste. Pirmiausia, keletas faktų. Beje, jums jie yra žinomi geriau nei man. Pirmiausiai, organizuotas e, nusikalstamos grupuotės siekia pelno, Ir viena iš problemų, iš karto galėčiau pasakyti, yra tai, kad mes neturime suderintų vienodų faktų ir negalime tiksliai pasakyti, kokio dydžio yra šis reiškinys. Tik suprantama, kad jis yra labai didelis. Yra šiek tiek skaičių ir kai kurios valstybės narės E, pavyzdžiui, Italijoje 150 milijardų eurų vertės turtas buvo sukurtas praėjusiais metais. E, Jungtinėje karalystėje turima šiek tiek duomenų, taigi kiekybiškai tai yra didelio masto reiškinys. Antras dalykas, e, labai svarbu yra ne tik mastas, bet ir kokybė. Mes žinome, kad organizuotas nusikalstamumas veikia tarptautinių lygmenių ir kuo geriau bus integruota mūsų ekonomika, ne tik bendra rinka, bet kai mes žinosime, kaip geriau susidoroti ir su e, krize, ir su fiskaliniais klausimais, tai tams mums reikalingos vienodos iniciatyvos, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Taigi reikalingos tam tikros konkrečios kiekybinės charakteristikos. Ir, aišku, daugiau pastangų reikia dėti kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu, nes tas nusikalstamos grupuotės pasinaudoja neteisėtos ekonomikos struktūromis. Be viso to, be to, kad šis reiškinys yra labai didelio masto, kad kokybiškai yra svarbus, konfiskuojama palyginus labai nedaug turto. Ir skaičiai vėlgi nesuderinti, neturime vieningos, vieningų duomenų, tik aišku, kad žinome tik tai procentinę šio reiškinio išraišką. Taigi, jeigu mes galėsime suderinti šios klausimus, tai visiems bus aiškiau, kokia yra teisinė situacija. Mūsų vertinimas buvo toks, būtent todėl pasiūlėme konkrečią direktyvą, kad turėtume adekvačias priemonės kovai su šiuo reiškiniu. Taigi, pirma, e, teisės aktai nepakankamai įgyvendinami, jie yra per daug abstraktus ir įgyvendinimo lygmuo, ypač kalbant apie tarpusavio pripažinimo klausimus, yra netobulė. Yra skirtingi nacionaliniai teisės aktai ir bendra sistema yra gana lanksti. Kovo mėnesį mes patikėme pasiūlymą dėl direktyvos, atsiliepdami į Europos parlamento prašymą. Su šios direktyvos pagalba mes stengiamės nustatyti tas spragas, kurios mūsų manimų yra labai svarbios ir kurios dabar egzistuoja. Taip pat stengiamės subalansuoti visus interesus šiuo požiūriu. Pirmiausia, yra aiškios taisyklės dėl išplėstinio turto konfiskavimo ir tai yra labai svarbu, nes mums reikia kovoti ir su ta aplinka, kurioje veikia organizuoto nusikalstamumas. Mums reikalinga turėti išplėstinę viziją, kad galėtume atlikti išplėstinį turto konfiskavimą, atsižvelgiant į visas garantijas. Mes bent jau to siekiame su savo pasiūlymu. Antras dalykas yra e, konfiskavimas iš trečiųjų šalių. Tai irgi labai svarbus klausimas, nes turime išvengti tokios situacijos, kad turtas būtų perduodamas kitiems asmenims, perleidžiamas kitiems asmenims, kurie yra vienai par kitaip tame platesnėme kontekste susiję, nors tiesiogiai nėra kaltinami. Ir todėl labai svarbu konfiskuoti turtą iš trečiųjų šalių. Trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, tai neapkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstas turto konfiskavimas. Ir turime pripažinti, kad kai kuriais atvejais, kai neįmanoma pasiekti, neįmanoma nubausti asmenų, tai kad turtą vis tiek būtų galima konfiskuoti. Pavyzdžiui, kai asmuo e, slapstosi miršta arba serga nepagydoma lyga. Ir tai yra tie trys atvejai, kada būtų galima konfiskuoti turtą be teismo nuosprendžio. Taip pat reikia užtikrinti, kad kompetitingos valdžios institucijos galėtų laikinai išaldyti turtą, kad jis nepradingtų tol, kol imamasi veiksmų. Tai yra tokie atsargos veiksmai, kurie yra labai svarbus, nes jeigu negalėsime kaip sakant, uždėti rankos ant to turto, tai jis gali pradingti. Ir ne tik kurioje, nuoje, kurioje nors šalyje, jie gali dingti bendroje rinkoje, mūsų integruotoje ekonomikoje. Ir reikalingas įsakymas dėl turto išaldymo arba konfiskavimo, kad jis veiktų skirtingose valstybėse narėse. Penktas svarbus dalykas. Šioje direktyvoje nurodoma, kad policija gali ir toliau tęsti veiklą, jeigu buvo užduotas orderis tam tikro turto konfiskavimui. Tai reiškia, kad kartais turtas gali būti panaudojimas uh, kitam tikslui, galbūt netiesiogiai susijusiam su nusikaltimu. Ir tuomet tuos atvejus taip pat reikia tirti. Ir čia vėlgi reikėtų pasitelkti policiją ir teisės saugos institucijas. Taisyklės, kurios yra nustatomos turto valdymui, turi veikti, turtas turi būti valdomas efektyvai, nes mafija gali vėl bandyti įsigyti tą turtą arba gali bandyti įrodyti, nusikalstamoms grupuotėms turi būti parodyta, kad turtas gali būti panaudojamas uh, kitoms reikmėms. Priešingo atveju nusikalstamos grupuotės gali būti įsitikinusios, kad jos gali veiksmingiau valdyti turtą. Ir mes klausėmės įvairių pristatymų. Ir aišku, kad turime šiais klausimais dar daug dirbti. Paskutinis dalykas. Nenorėčiau labai daug ties tuo susitelkti bet norėčiau pasakyti, kad e, visi šie dalykai yra labai jautrus, reikia užtikrinti žmogaus teisės ir tuo tikslu turi būti nustatyti tam tikri saugikliai, kad būtų e, ginamos žmogaus teisės. Dabar nenorėčiau iš esmės komentuoti dėrybinės situacijos, kokia yra situacija, kaip institucijos tuo klausimu derasi. Šie klausimai dar bus e, analizuojami e, artimiausių metų. Tik norėčiau, e, kaip komisijos atstovas, pasakyti, kad Šis požiūris e, nėra revoliucinis, mums dar reikia dirbti ties 83 straipsnio, bet yra tokia rizika, kad nuostatos gali būti susilipnintos. Ir mes turėsime galimybę tai aptarti su visomis institucijomis atitinkamu laiku. Tik norėčiau pasakyti, kad dėja kol kas požymiai nėra labai geri. Ir e, yra tokia rizika, kad bus siekiama žemesnio bendro vardiklio. Ir jeigu nacionaliniai teisės aktai yra pakankamai veiksmingi dėje, toks požiūris mums nebūtų priimtinas mums reikalingas arba didesnis suderinimas ES lygmenių, arba jeigu vadovausimės nacionaliniais įstatymais, tai vėl organizuotos nusikalstamos grupuotės galės naudotis esamomis spragomis. Todėl norėčiau pasakyti, kad e, turime dirbti kruopšiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, nes situacija iš ties yra labai delikati, yra tokia tendencija siekti mm, kompromiso, suprantama, mes negalime dėrėtis dėl šio dokumento be galo, tačiau labai svarbu, kad šis dokumentas būtų susijęs ir su situacija, kuri yra ekonominės krizės atveju ir mums nereikėtų ieškoti lengvesnių kelių. Organizuotos nusikalstamos grupuotės yra tam tikra pramonės šaka ir jeigu mes nustatome taisyklės teisėtais pramoniai tinkamai veikti, bendroje rinkoje, tai turi būti nustatytos taisyklės ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu bendroje rinkoje. Na, manau, kad per kitas savaitės ir mėnesius dar bus galimybių aptarti šiuos klausimu, klausimus. Dar e, dvi svarbios veiklos. Pirmiausiai, tai e, pareigūnai, kurie vykdo turto konfiskavimą ir to konfiskuoto turto panaudojimas. Manyčiau, kad šiuo požiūriu irgi daroma pažanga. 2009 metais buvo įsteigtas tinklas ir tas tinklas dabar dirba labiau su Europolu ir, ir siena. Šis tinklas taps dar aktyvesniu, jeigu būtų galima tai pasakyti, jeigu vienaip ar kitaip galėsime teikti didesnį finansavimą ir tai turėtų atsispindėti ir finansinėje perspektyvoje. Taigi tuo klausimu reikia dirbti, taip pat reikia dirbti informacijos dalymosi srityje. Pavyzdžiui, centralizuoti bankų sąskaitų registrai yra labai svarbus. Mums reikia žinoti, kokia yra situacija Europos Sąjungoje. Taip pat reikia keistis gerąją patirtimi, tai visada svarbu, nes galų gale kalbame apie tai, kaip praktiškai veikti geriau. Ne tik kokius gerus įstatymus turime turėti ir kaip gerai turėtume keistis informaciją. Ir dar vienas klausimas - tai konfiskuoto turto panaudojimas. Mes savo pateiktame pasiūlyme šio klausimo apriepti negalėjome. 83 straipsnėje kalbama tik apie nusikaltimus ir iš tikrųjų mums buvo sunku sukurti tokią sistemą, su kurios pagalba būtų galima suderinti šį klausimą. Teisinė bazė to klausimo yra labai svarbi Ir ne visose valstybėse narise yra vienodi teisiniai aktai. Taigi suderinimo pagrindas yra labai menkas. Šioje srityje norėjome pasakyti, kad visi kartu turime eiti būtent šią linkmę. Ir tai yra labai svarbu dėl keleto priežasčių. Pirmiausiai, kaip jau sakiau iš pradžių, organizuotos nusikalstamos grupuotės siekia pelno ir e, kuo labiau konfiskuosime pelną, tuo labiau tos grupuotės bus paveiktos. Ir kitas dalykas, mes turime parodyti, kokios yra socialinės pasiekmės. Ir kai lėšos yra konfiskuojamos ar turtas yra konfiskuojamas, jis turi būti gražinamas visuomeniai. Mafija dažniausiai e, stipriai kontroliuoja teritoriją, tai mes turime parodyti priešingai, kad veikia demokratija ir kad demokratijos sąlygoms reikia gražinti lėšas visuomeniai. Taigi visa tai yra tos priežastys, kurios, kurios mus skatina dar labiau dirbti šioje srityje. Mums reikia išanalizuoti, kiek mes galime padaryti šio klausimo, bet suderinimo klausimas būtų labai sunkus. Mes e, sukūrėme e, grupę dirbančią tuo klausimu. Mums labai svarbu turėti bendrus duomenis ir jų pagalba galėsime e, toliau galvoti, kaip dirbti šioje srityje. Taip pat finansavimas svarbus. Kryptis labai aiški. Turėjau galimybę pasižiūrėti, kaip e, konfiskuotos lėšos ir konfiskuotas turtas yra naudojama visuomenės tikslams. Pulijoje ir kaip tos lėšos yra gražinamos visuomeniai. Uh, Taigi visai nekeista, kad mafija vėl veikia ir stengiasi sunaikinti tą pasiektą sėkmę. Nes stengiasi, taip sakant, e, sistemiškai greuti visuomenę. Taigi tokios yra svarbios sudėtinės dalys, kurias reikėtų priminti, jeigu norime visi kartu toliau dirbti ir pasiruošti rimtoms dėryboms kad po jų būtų bent aiškesnis problemos mastas, su kuriuo reikėtų kovoti. Ačiū. Ačiū. Žodį suteiksiu su ponui Emil van der Dois iš Tartautinio banko, kuris kalbės apie kliūtis išieškant turtą ir apie naujovę šioje srityje. Šodis jums. Čia distinguished committee member pirmininkė, gerbiami parlamentarai, ponas ir ponai, dėkoju už galimybę kreiptis į Jūs šiame posėdėje. Esu Emilija Fanderdo iš Devilbo ir aš dirbu su turto išieškojimo iniciatyva, kuria, kurios ėmėsi pasaulio bankas 2000. 2007 metais siekdamas įgyvendinti jungtinių tautų penktąjį skyrių konvencijos dėl kovos su nusikalstamumu. Ten kalbama apie turto išieškojimo principą, kad turtas, kuris yra pavoktas ar gautas ne, ne, ne, neteisėtų būdų, turi būti gražintas į kilmės šalį. Kad taip atsitiktų, reikia imtis veiksmų trimis lygmenimis. Labai svarbu, kad ir policijos pareigūnai, ir teisės saugos pareigūnai, ir antikorupcijos pareigūnai mokėtų dirbti, mokėtų vykdyti e, finansinį, kitaisminį tyrimą, kad žinotų, į ką kreiptis kitoje šalyje dėl teisinės pagalbos. Taigi labai svarbu pirmiausia sukurti ekspertizę, sukurti žinių banką E, mokyti pareigūnus visame pasaulyje. Taigi šitoje srityje mes labai aktyviai dirbame, mes e, sukūrėme e, gairias turto išieškojimo tiesiog žingsnis po žingsnio, kad visi pareigūnai, kurie dirba šioje srityje, E, žinotų, pavyzdžiui, kada geriau naudoti spaudžiamąją teisę, kada geriau naudoti civilinę teisę, kaip finansinį kiteisminį tyrimą e, vykdyti, kokios informacijos žinių bankė galima gauti. Tai yra praktiniai klausimai ir tai yra pirmas rytis, kurioje mes dirbame. Antroji rytis yra. Stengiamės, kad e, G20 ar finansinių veiksmų uh, E, darbo grupė visada atkreiptų dėmesį į turto konfiskavimo ir išieškojimo svarbą ir atkreiptų dėmesį į tą duomenis, kurios suteikia e, bankai, e, teisininkai ir visi kiti, ta informacija, kuri naudinga tokiams byloms. Taip pat sustiprinti bendradarbiavimą ir kitų institucijų, įmonių, bankų, nes e, korupcijos bylose dažniausiai yra labai didelis bendradarbiavimo tinklas, nes reikia, todėl reikia kurti tokių struktūrų um, skaidrumo strategiją, kad matytumėm, kas iš tikrųjų už ko stovi. Taigi, tai toksai liktai ir advokatų darbas. Ir aš vėliau šiek tiek daugiau kalbėsiu apie tai, ką mes padarėme. Mes parašėme šitą knygą, išleidome šitą knygą. Būtent kokie yra barjerai, kokie yra sunkumai išieškant turtą. Dar dalyvavau kitame projekte. E, publikavome taip pat e, straipsnius apie skaidrumą, skaidrumo E, taisyklės, kaip užtikrinti, kad e, gausime informaciją už tų, kurie lik ir judina tas virvutės, kas stovi už tų korupcijos e, nusikaltimų. Tai čia tokia pasaulinių lygmenių, ką veikiame. Dabar truputėlį leidžiantis žemyn, po arabų pavasario mes labai daug bendradarbiavame šalies lygmenių. Bandom suvesti šalis ir finansinius centrus, kur paprastai yra saugomi, saugomas tas pavoktas turtas ir bandome užtikrinti, kad jie kartu dirba ir bando išieškoti konfiskuotą turtą. E, Šit ta darbo dalis kas kart įgyja vis daugiau e, reikšmės. Atru, skamba labai paprastai, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių - suvesti tas dvi šalis, e, kaip Pasaulio bankas ir jungtinių tautų atitinkama agentūra, mes esame liktai tarpininkai tarp aukos ir finansinio centro. Ir šita, šitas, šitaip dirbti yra tikrai labai prasminga, tai pasiteisino. Ir kaip sakiau, tie sunkumai išieškant turtą. Būtent šią temą manęs buvo paprašyta šiandien kalbėti. Didžiausias sunkumas, didžiausia kliūtis E, su kuria susiduria bet kokia šalis, kuri bando išieškoti turtą iš finansinių centrų ir iš abiejų pusių ta kliūtis yra e, pastebima. Tai būtent yra pasitikėjimo trūkumas. Prieš dviejus metus komisarė Reding e, savo ataskaitoje dėl konfiskacijos būtent ir minėjo, kodėl konfiskacija e, nepasiteisina, nevyksta e, konfiskacijo tarp sienų Europoje. Kodėl? Todėl, kad trūksta pasitikėjimo tarp e, valstybės, vienos valstybės narės jurisdikcijos ir kitos. Ir visi supranta, kad jeigu trūksta pasitikėjimo, net, e, tarkim, tokia jau homogeniškoj visuomeniai kaip Europa, tikriausiai aišku, kaip trūksta pasitikėjimo tarp, pavyzdžiui, arabų pavasario šalių ir tarptautinių finansinių centrų. Uh, Taigi čia yra vienas iš mūsų svarbiausių vaidmenų - suvesti šalis, susodinti e, finansininkus ir teisėjai saugininkus, kad jie suprastų sunkumus, kad suprastų politinį spaudimą arabų šalyse, kur revoliucija tiesiog į gatves išėjo ir visi nori, kad grįžtų milijardai jų šalis. Ir taip pat norime, kad ta nukentėjusi šalis suprastų teisinius apribojimus iš finansinio centro pusės. Taigi suvesti šalis ir vykdyti šį organizacinį darbą yra vienas iš svarbiausių mūsų vaidmenų. Ir e, tie e, tinklai, kuriuos čia išvardijau, kartu dirbant su Interpolu ir su kitais, iš tikrųjų visi šitie tinklai ir yra skirti dirbti kartu su suvedus skirtingas šalis. Yra dar viena kliūtis, tai būtent resursų, išteklių trūkumas ir finansinių, ir e, žmogiškųjų išteklių, ir ekspertizės patyrimo trūkumas e, yra svarbus dalykas, todėl mes stengiamės sustiprinti šalių gebėjimą, e, suteikti teisinę pagalbą, vykdyti tyrimus, tai su tuo taip pat susijęs yra ir, e, ir aiškios politikos trūkumas ir vidinės koordinacijos trūkumas, ypač tokiose šalise, kur, tik, kur, kur neseniai buvo nuversta, tarkim, korumpuota valdžia arba per balsavimą arba kitaip ir dabar reikia žengti žingsnį atgal ir suplanuoti visus žingsnius į priekį nes politikai reikalauja skub, veikti skubiai. Tada reikia žengti žingsnį atgal ir gerai sustatyti prioritetus, kad ir mm, ištekliai būtų naudojami strategiškai ir išmintingai. Taigi tai yra labai svarbus darbas šitas planavimas. Taigi mes šalims padedam užtikrinti vietinį koordinavimo mechanizmą, kad būtų vienas kontaktinis e, punktas, kuris yra atsakingas už turto išieškojimų, kad kitos šalis žinotų, kad šita žinyba e, dirba būtent su tuo ir dėl to atsakinga yra ir teisinių kliūčių. Buvo džiugu girdėti pono Mansavizį pasisakymą. Jisai sakė, kad trūksta e, teisės aktų dėl e, neapkaltinamojų nuosprendžių grįstų konfiskavimų. Kartais būna korupcijos bylų, nors tas žmogus turi imunitetą, ar jis yra per daug įtakingas, kad jis būtų patrauktas būdžiamojo atsakomybėn, bet arba kartais, tarkim, žmogus yra miręs, ar jo neįmanoma e, surasti, yra įvairiausių priežasčių, kodėl negalima uh, nuteisti įtariamo asmens. Vis tiek reikia sukurti organizmą, kaip galima būtų išieškoti turtą. Nes korupcija taip pat, kaip ir nus, e, organizuotas nusikalstamumas, jų tikslas yra susikrauti savo turtus ir reikia sukurti sistemą, kaip tuos turtus būtų galima konfiskuoti. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad šalyse trūksta e, greito e, lėšų užšaldimo mechanizmo. Dabar pinigus galima perkelti iš vienos vietos į kitą tiesiog spustelėjus pelės klavišą. Ir konfiskacija yra ilgas procesas, bet reikia mechanizmo, kad tiesiog būtų įmanoma greitai sustabdyti pinigus kažkuriame taške, juos užšaldyti tai yra labai svarbus teisinis reikalavimas, kad pavyktų sėkmingai išieškoti turtą. Būt, pavyzdžiui, sankcijų sąrašas, kaip matėme arabų pavasarių atveju, pavyzdžiui, sąrašas asmenų, asmens, asmens, tam tikros asmens turto sąrašas ir jis visas yra konfiskuojamas. Čia buvo gan toks naujoviškas požiūris į užšaldymą ir jis buvo labai naudingas. Ir paskutinis dalykas. Galbūt bus kam keista, bet e, dar galiu paminėti ir tai, kad yra šalių, kuriuose norint gauti informacijos apie banko sąskaitą, bus toksai atsakymas. Mes duosime jums informacijos, bet informuosime ir e, savininką. Žinoma, jeigu vykdomas e, tesnis tyrimas, nėra gerai, kad informuojamas savininkas. Labai svarbu, kad šalis nepraneštų savininkui ir e, nepraneštų savininkui, kad vykdomas teisinis tyrimas. Čia kalbama galbūt apie žmogaus teisės ir panašiai, bet aš nežinau, ar tai tikrai galima būtų tuo pavadinti. Taigi tokie yra teisiniai, teisinės kliūtis. Dar yra ir tokių su procedūra susijusių kliūčių. Tai kai nėra kontaktinio taško, dauguma e, šalių, daugumoje šalių vyksta politinis neramumas ir neaišku, ar Teisingumo ministerija, ar prokuratūra, ar antikorupcijos agentūra yra atsakingas asmuo. Bet finansiniai centrai nori žinoti, kas yra tas kontaktinis asmuo, į ką kreiptis ir kartais labai sudėtinga išsiaiškinti, į ką reikia kreiptis. Ir čia būtent irgi mes bandome padėti nustatyti, kas e, nukentėjusioje šalyje yra, tas, yra ta žinyba, kur yra už tai atsakinga ir nukreipiame klausimus. Skamba, skamba lik ir labai paprasta, lik ir labai paprasta kliūtis, bet jinai labai dažnai sutinkama. Čia taip pat Čia kalbama ir apie neteisėtą praturtėjimą. Kai kuriuose šalise yra taip numatyta, jeigu gaunat šimtą tūkstančių per mėnesį, o per metus gaunate kelis milijonus, jau savaime tai yra pakankamas įkaltis, kad neteisėtai praturtėjai. O yra šalių, kurios netaiko tokios e, praktikos. Ir būna, kad kreipiasi šalis į kitą teisinės pagalbos ir gauna atsakymą, kad neteisėtas praturtėjimas mūsų šalyje nėra kriminalizuotas ir mes negalime jums padėti. Jeigu rasite, jeigu galite įrodyti, kad buvo vyktas nusikaltimas, mes jums padėsime. E, korupcija ar, ar, ar kažkoks. Mm, kitas nusikaltimas, bet jeigu ne, negalime padėti. Taigi yra būdų labiau įsigilinti į, į konkrečią bū, e, bylą ir pasakyti, jūs taip vadinate, mes anaip vadiname, bet ab, abi pusės e, gali rasti kvalifikavimą savo baudžiamajame kodekse. Taigi e, viena iš kliūčių yra, kad šalis nebūtų per daug prisirišusios prie formulavimo. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad dauguma e, šalių pirmą kartą dalyvauja šitame procese, būtent turto išieškojime, e, nuo to, kai įsigaliojo jungtinių tautų atitinkama konvencija. Dauguma šalių anksčiau nebuvo e, vykdžiusios tokių procedūrų, todėl e, prokurorai ir tyrėjai anksčiau nedirbo tokio darbo ir nieko nestebino, kad pirmas blynas gali būti šiek tiek prisidėlęs, ne visi teisiniai reikalavimai būna įgyvendinami. Todėl mes tengiamės paskatinti šalis įveikti kliūtis ir pateikėme pagalbą, kad jų teisinės pagalbos prašymai atitiktų visus teisinius reikalavimus, taip pat ir finansinius centrus skatiname būti lankstesnius ir padėti nukentėjusiai šaliai e, tinkamai įvykdyti tą procedūrą ir dar dvi kliūtis, o tos darbo kliūtis, paprastos kliūtis, tai sudėt, e, sudėtinga nur, e, identifikuoti banko sąskaitas. Džiaugiausi girdėdamas, kad e, buvo kalbama apie centralizuotą bankų sąskaitų registrą. Mes pasisakome už tai, kad būtų numatyti tokie registrai. Visam pasaulio mastu tai bus sudėtinga padaryti, daug yra besipriešinančių šalių. E, Žaviuosi, kad Europa bando vadovauti šitam procesui. Mes norėtumėm, kad bent jau šalis turėtų mechanizmą, pagal kurį uh, per trumpą laiką būtų galima apklausti visas finansinės institucijas savo šalyje ir pareikalauti atsakymo per 24 ar 48 valandas, ar yra banko sąskaitų šalyje. Žinoma, tai nėra taip tobula kaip bendras banko sąskaitų sąrašas, bet vis šis tas. Ir dar vienas dalykas e, apie kurį galėčiau kalbėti ilgai, bet jau nebeturiu laiko, tai paskutinis punktas. Ne, nesugebėjimas gauti informacijos apie tai, iš kur turtas kilo. Daugumoje e, korupcijos atveju e, turtas nėra kaltinamojo vardu užregistruotas, paprastai e, kokio nors draugo pažįstamo ar iš viso tarptautinės e, organizacijos ar, ar įmonės. Todėl labai svarbu gauti patikimos informacijos apie tą tarptautinę mm, įmonę, kas ją kontroliuoja, kas yra savininkas ir taip toliau. Būtent šitoje knygoje apie tuos. E, apie tuos lėlininkus e, yra labai svarbu išsiaiškinti, kas stovi už e, tos struktūros. Taip pat užtikrinti, kad visi bankai e, renka informaciją apie, turi informacijos apie e, banko sąskaitų sąjungos. Žinau, kad Bruselį taip daroma, bet ne visose didžiosiuose finansiniuose centruose yra renkama informacija apie banko sąskaitų savininkus. Tai nėra bendra praktika. Ir galų gale teisininkai ir finansininkai, kurie sukuria e, įmonę turėtų surinkti turėtų surinkti visą informaciją, nesakyti, aš esu e, neutralus tarpininkas, aš net, neprivalau aiškintis apie mano klientą visos informacijos. Taip nėra, reikia surinkti informaciją. Taigi, trumpai tiek, turiu labai daug skaidrių, nesigilinsiu, nes nėra laiko, bet e, norėjau tiek paminėti ir dėkoju uždėmesi. Ačiū. Grazie, signor Vandardos. Allora, adesso... Labai ačiū, ponė Vanderdos. Paprašyčiau kolegų e, įsiklausyti pono e, Monservisi mintis. Mes anksčiau kalbėjome apie daug aspektų, kurių neapima konfiskavimo direktyva. Pirmiausiai e, turto konfiskuoto panaudojimo klausimo. Uh, Dabar surenksime pirmą klausimų atsakymų raundą. E, pirmiausiai galvokime apie poną Monservistį, skirkime klausimus jiems, nes jisai turi tuoj išeiti į trišalės darybas. Pirmasis ponas Jekolino. Labai ačiū pirmininkė. Taip pat dėkuoju ir abiems kalbėtojams. Jūs labai aiškiai pristatėte baudžiamąją sistemą, reikia imtis prevencinių priemonių valstybėse narėse, policija turėtų turėti galimybę lankščiai elgtis, ponė Monservis, jūs labai tiksliai pasakėte, kad mes turime atakuoti pačią e, nusikalstamos sistemos šerdį. Uh, Turime neleisti, kad mafija e, įgytų turtą, reikia siekti, kad tas turtas jos būtų panaudotas įvariems tikslams, kuo geresniems tikslams. Aš visiškai sutinku su tuo, ką jūs pasakėte. Mes per klausimą kalbėjome apie e, tai, kaip e, sunku yra, kaip galima geriau panaudoti e, konfiskuotą turtą. Tai buvo prieš kurį laiką, nes kai kuris turtas yra naikinamas ir panašiai. Tačiau jūs e, minėjote ir tai, kad trūksta teisinio pagrindo. Ir kad direktyva galėtų uh, pakeisti padėtį e, dėl, e, panaudo, dėl konfiskuoto turto panaudojimo socialiniams reikmėms. Kalbėjote apie valstybių narių teisinės nuostatas, e, pirmiausia, Ispanija. Mes dabar turime apibriežti savo tikslą suderinti vairius teisės aktus ir sukurti sistemą nuseklę visoms valstybėms narėms. Ir tai labai svarbu, ypač galvojant apie padėti tam tikrose šalyse, kur turtas naudojamas kovoti su mafija ir tai turi labai didelės simbolinės reikšmės svarbos. Labai tikiu, kad mums pavyks įsiklausyti tai, ką jūs sakėte ir e, pasinaudoti jūsų mintimis. Ponas Manservisi sakė, kad e, trūksta kai ko e, naujame priemonių pakete ir tai, kas pasiūlyta, gali būti sušvelninta per nelik stipriai. Taigi mes turėtume būti budrus. Aš manau, kad galėtume gal paklausti direktoriaus, ką mūsų komitetas galėtų padaryti, kad būtų galima išsaugoti tai, kas jau egzistuoja ir neleisti, kad būtų pasiūlymas pernelyg sušvelnintas. Kalbame apie revoliucinės svarbos e, direktyvą e, kuri atsiranda dėl to, kad nepakankamai išdarintos teisės sistemos, kai kurios valstybės, aišku, yra E, ne visai to patenkintos. Pone Vailer. Dėkui, pirmininkė. Aš e, noriu pasakyti, kad e, matėme jau direktyvos projektą, jūs minėjote 83 straipsnį kaip teisinį pagrindą ir pagal jį negalima e, teikti toliau e, pasiūlymus skirius, jeigu taryba ir parlamentas sustartų. Tuomet galėtume pateikti pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo e, vietos socialiniuose projektuose, kaip kad yra daugia valstybių narių. Mane e, sukrėtė, kai jūs pasakėte, kad direktyva gali būti pernelyg sušvelninta. E, gal tai pasitiks taryboje, nes taryba nelabai nori žengti į priekį. Parlamentas gali atsverti tarybos nuomonę, jeigu mes e, susitelksime, suvienysime jėgas su Libe komitetu ir abu komitetai pateiktų pakeitimus, tuomet pasiūstume tarybai labai aišku signalą ir mes pasakysime, kad norime, jog pasikeistų uh, padėtis norime, kad dabartinė teisinė situacija pasikeistų. Kai kurios valstybės narės nori, kad priemonės išliktų neprivalomo pobūdžio. Mes norėtume, jog atvirkščiai būtų. Net svarbu, ar kalbėsime apie Vokietiją, Jungtinę karalystę. Mums reikia e, siekti suderinti nuostatas. Visi kalbėję iki šiol ir tie, kurie kalbėjo per paskutinės savaitės ar mėnesius, sakė, kad būtų labai neblogai, jeigu turėtume labiau suderintus Europos masto standartus. Tai nereiškia, kad visi turi e, veikti absoliučiai vienodai vietoje. Tai reiškia, jog reikia daryti tai, kas pasiteisintų vietoje, atsižvelgiant į sukauptą e, teigiamą patirtį. Niekas e, nesako, kad reikia e, stipresnių Europos masto priemonių. Galbūt namie reikia galvoti, kaip administracija galėtų būti įtikinta, kad šis projektas nebūtų susilpintas. Dėkuoju. Pone Vailer, jūs labai tiksliai pasisakėte. Pone Borsolino pateikė pakeitimą e, pagal 83 straipsnio antrą dalį sutarties ir siūloma e, pagal šią nuostatą pritarti ponios Borsolino pakeitimui. Mes tikrai labai e, stipriai dirbame šiose tie, ponė Matiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė kolegos. Mes dirbame Krim komitete, reikia susivienyti su Libe komitetu ir mūsų tikslai turi būti tokie pat. Aš e, nusivyliau Libe komitete vykusiomis diskusijomis beje ir tiesiai pasakysiu, kad kai kurie kolegos e, e, yra labiau palaiko savo valstybę narę, dėl to viskas stoja. Tai yra uh, apmaudu. Ir uh, Prancūzija, pavyzdžiui, nepažengė į priekį harmonizuojant sistemas. Tai yra daugumos klausimas. Ir labai apmaudu, kad nenorima žengti į priekį šioje srityje ir konkrečiai dėl šios direktyvos. Aš manau, kad e, reikia kai ką daryti. Galbūt parlamento nariai dėl šios direktyvos e, e, galėtų parodyti drąsos, pademonstruoti drąsą ir neselti taip, kaip nori jų vyriausybės mes šiame komitete galėtume pakalbėti, esant šio komiteto nariai, pakalbėti su Libė komiteto atstovais ir galvoti, kaip derinti labiau nuostatas. Tai būtų vienintelis kelias kovojant su uh, mafija, bet mes pirmiausia turime įtikinti savo kolegas. Ir tai yra gana problematiška kiekvienoje e, frakcijoje tikrai bus rimtas mūšis tarp parlamento ir tarybos dėl šio klausimo. Ir tai e, bus tikrai labai politizuotas klausimas. Dėkuoju dabar ponas Tavareš. Ačiū pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolegos. Mums reikia kad mūsų laikinasis komitetas parengtų aiškę strategiją ir taktiką ir turime įtraukti Libę į savo kovą. Turime surenkti posėdį, kaip galima greičiau, su e, Libė komitetu. Turime taip pat e, įtraukti biudžeto ir peticijų komitetus. Kodėl? Kodėl? tikslė, tiesiai kreipiuosi į pūną Manservisi dėl teisės e, pagrindo ir problemos, problemų susijusiamis su konfiskuotu turtu. Uh, Vienas, vienas iš pasiūlymų būtų politiškai plačiau kalbėti apie tai, kaip panaudojamas konfiskuotas turtas e, socialiniams e, poreikiams ir piliečiai galėtų, pavyzdžiui, e, dalyvauti gyvendinant tam tikrus bandomosius projektus, kaip kad siūlo biudžeto komitetas. Parlamento priežiūrė demokratinis skaidrumas būtų užtikrintas nevyriausybinės organizacijos ir piliečiai bei nusikaltimų aukos taip pat turėtų e, turėti galimybę naudotis tomis lėšomis. E, siūlomi yra bandomieji projektai, o parašus e, būtų galima siūsti peticijų komitetui dėl tokių iniciatyvų. Taigi reikia sutarti keturis komitetus, be peticijų komiteto, kiti komitetai E, turėtų aiškiai apibrėžti tikslus dėl e, tam, kad įgautų politinio svorio ir mes e, turėtume sutelkti didelę daugumą parlamente dėl fondo. Trumpai dėl kitų klausimų. Pasaulio banko atstovas kalbėjo apie tarpusavio pasitikėjimą tarp valstybių narių ir valstybių narių ir kitų trečiųjų šalių. E, egzistuoja E, e, skirtinga informacijos teikimo tvarka. Pavyzdžiui, pagal SWIFT mes teikėme vienokią informaciją, o e, dėl tarptautinių nusikaltimų informacija nevienodai yra netolygiai teikiama. Mes galvojame galbūt daugiau apie nusikaltimus prie savo sienų negu kad už Atlanto. Taigi yra tam tikras disbalansas. Pone Manservisi, kaip mes galėtume uh, užtikrinti, kad būtų pakankamai gerai keičiamas informacija dėl nusikalstamą neteisėtų būdų įgyto turto. Kalbame apie bankų sąjungą. E, koks e, būtų ką būtų galima pasakyti apie visuotinį e, banko sąskaitų turėtojų registrą. Ačiū, ponas Newton Den. Ačiū, pirmininkė. Išklausėme du labai įdomius pasisakymus. Dėkuoju. Gal aš mėgojau, bet nei vienas iš jūsų nepaminėjote mokesčių prieglopščių priebogų. Uh, mano valstybė narė turėtų e, labiausiai susigeisti dėl to, kol mes neeliminuosime jų, tai mes nepašalinsime spragų e, tų teritorijų, kuriuose gali blogiukai e, veikti. Pone Monservisi, mes visi žinome, kad valstybės narės nenori bendradarbiauti visose ES veiklos rytise, girdime apie tos pačius dalykus. Galime pasiūlyti, kad mūsų komitetas ir pono uh, E, Jekolino pranešimas, kuris pasirodys kitais metais, yra tikra galimybė nugalėti valstybių narių prieštaravimus, nes komisija ir parlamentas galbūt galėtų dirbti kartu ir pasakyti, koks yra šios problemos mastas. Mes matome, kiek prarandama darbo vietų pajamų valstybėse narėse. Milijonai, milijardai. Uh, dinksta. Ir mes galėtume kreiptis į visuomenę, galėtume surenkti e, didelę spaudos konferenciją, kurioje pagrindiniai kalbėtojai būtų ponė Alfano, ponas Jekolino. E, Ir mes galėtume motivuoti visuomenę. Visuomenė tuomet galėtų pasakyti savo vyriausybėms, praeitų spausti jas, padarykite ką nors. Taigi turime dabar galbūt galimybę um, palengti visuomenę į savo pusę. Ir komisija galėtų mums padėti, pateikdama visus skaičius duomenys tam, kad kitą vasarą galėtume uh, užsitikrinti labai uh, rimtą dėmesį pritraukiantį renginį ponas Vanderdaus de Vilboa, e, e, labai jo pavardė sudėtinga, bet jo anglų kalba yra nuostabi. Po to pateiksime kitam kalbėtojų klausimus, nes direktorius turi išvykti. Grįšiu. Iškart po to, bila, jeigu nieko prieš. Pone Janako. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pakartoti klausimus, e, e, kurie jau buvo pateikti dėl e, direktyvos. Aš manau, kad tikrai parlamentas gali paveikti tarybą. Kol kas nėra gero bendradarbiavimo ir matome, kad problema tikrai labai rimta, tai yra korupcijos problema legaliai veikiančios bendrovės, kurios E, yra viena, bet yra ir labai daug korumpuotų elementų, kurie taip pat finansuoja darbo vietas ir panašiai. Ir tam tikrose valstybėse e, labai daug yra e, politinių elementų. Reikia taikyti visuotinai teisės aktus. Teisės saugos institucijos net nebendradarbiauja. Mes, pavyzdžiui, turime tam tikrų nuostatų dėl turko konfiskavimo, įtariamųjų sąskaitos yra išaldomos. Jeigu įtariamieji išvyksta į užsienį, tai įtariamojo šeima e, siekia, kad turtą būtų galima vėl naudoti E, dėl to, kad dingo, teigiama, kad dingo e, tas įtariamasis. Įstatymai yra e, grįžti, tačiau dažnai susidurėme ir su neubaudžiamumu. Kai kuriuose šalyse taisyklės yra griežtesnės, bet reikėtų mums suderinti savo nuostatas vieningiau jas taikyti ir nesudaryti galimybių apeiti įstatymą. Aš norėčiau akcentuoti šiuos dalykus ir turiu tam tikros patirties ir šis klausimas tikrai yra e, sudėtingas. Dabar ponė McIntyre. Mano klausimai ir pastabos yra skirtos antrajam prelegentui. Ar jas reikėtų pateikti vėliau? Taip, sako pirmininkė. Direktorių, žodis jums. Ačiū. Atsiprašau, kad turiu vykti į trišalės dėrybas dėl prieglopščio. Pirmiausia, ačiū už visas pastabas. Jos buvo ir kritiškos, ir skatinančios mąstyti, bet visos skirtos e, vienam tikslui geriau dirbti šią linkmę. Pirmiausia, Dėl šio komiteto vaidmens. Na, ne man spręsti, bet man tik tai yra tokie nuogastavimai. Jeigu rengs, remsimės įprastą logiką, stengsimės surasti kompromisą atsižvelgdami į įvairius sunkumus, tai reikėtų suprasti, kad šis teisinė priemonė yra šiek tiek kitokia nei visos kitos, nes mums reikia dėti pastangas susigražinti lėšas ir tai reikia padaryti dėl savo piliečių. Tam reikalingas kompromisas. Kompromisas kartais gali būti geras e, popieriuje, bet nelabai geras, kai reikia taikyti praktikoje. Visa tai, ką pasakėte, yra labai svarbu reikalingi ir įrodymai, ir kampanijos, ir parama. Suprantama, komisijos narys yra pasirengęs dirbti šį linkmę ir jūsų lybė komiteto indėlis yra labai svarbus. Tai susiję ne tik kompromisu dėl dokumento. Mums svarbu, kad neprarastume visų galimybių. Minėjote, kad jeigu nebus vieningo režimo, su kurio pagalba nebus įmanoma susigražinti lėšų įgytų pasinaudojant įvairiomis spragomis, ne tam tikrais atvejais, bet, bet tie atskiri atvejai jau sudaro 80 procentų. Ir jeigu bus galima slėpti iš organizuotos veiklos įgytą pelną, ir mums reikalinga arba veiksmingai veikiantys teisės saugos pareigūnai ir stiprus įstatymai, kai aptarėme direktyvą dėl mokesčių, dėl pajamų apmokestinimo. Ji yra daug platesnė, bet norėčiau, kad tai nebūtų pasiteisinimas atsisakant suderinti šias nuostatas. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į platesnį kontekstą, kaip Junktinės Amerikos valstijas ir uh, E, kitas šalis. Suprantama, mums reikia spręsti tuos klausimus, veiksmingiau bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, parengiant bendradarbiavimo susitarimus, bet labai svarbu atsižvelgti ir į savo bendrą rinką, integruotą ekonomiką. Ir jeigu mes neįstengsime savo šalyje to pasiekti, tai mumis nepasitikės ir amerikiečiai, nei kitos šalys. Taigi privaloma suderinti e, šias nuostatas ES lygmeniu. Ir labai teisingai pasakėte, kalbėdamas apie TFTP. Nes, e, žinoma, teoriškai taip gali nutikti. Nes rimtos nusikalstamos grupuotės ir terorizmas, tai yra tos grėsmės. Ir mes Tik dabar supratoma, supratome, kad daug valstybių narių naudojasi šią informaciją nacionaliniais tikslais. Taigi, galbūt mes galėtume pasiūlyti kažkokį tinkamą kelią. Priešingo atveju situacija nebus vieninga, bet nesakau, kad neįmanoma suderinti tuos dalykus. Kitas dalykas dėl lėšų išklausiau įvairius pasiūlymus, esu pasirengęs juos aptarti. Žinote, kokiomis sąlygomis vyksta diskusijos dėl daugiamatės finansinės perspektyvos. Žinote ir, kad nebuvo pasiekta gerų rezultatų vadovų tarybos lygmenių. Na, norų yra įvairių, tačiau neaišku, kiek juos galima įgyvendinti praktikoje. Dėl vidaus saugumo fondo mes norėtume, kad jis veiktų lankščiau. Tas lėšas būtų galima panaudoti, pavyzdžiui, finansuojant bandomuosius projektus arba keičiantis patirtimi. Bet tai priklausys nuo galutinio rezultato, nuo teisinio pagrindo. Kai kas yra linkęs elgtis atsargiau, Ir aišku, svarbu, kokios bus e, galutinės lėšų sumos. Jeigu 70 procentų lėšų bus skirta bendrai valdysenai, tai bus labai sunku sukurti išteklių fondą, bet bent jau reikėtų parodyti, kad kai ką galime padaryti. Bet tai irgi tos rytis, kuriuose e, dar reikėtų dirbti. Dėl teisinio pagrindo jau sakiau, kam galime padaryti šiandien. 83 straipsnis yra vienintelis, kuriuo remiamės. Mes kalbame apie suderinimą e, esamų teisės aktų, nes jau m, mm, yra direktyva, kuri veikia iš dalies. Mums reikia įvertinti ir teisinį kontekstą ir tas kontekstas jau yra nederinamas, bet e, kalbam apie bendradarbiavimą. Pasistengime judėti toliau, stiprindami kitas rytis, kai būtų galima panaudoti konfiskuotas lėšas. Pagalvokime apie straipsnį 83.2. E, tam reikia vienbalsio sprendimo jeigu yra tokia rizika susilpninti nuostatas per bendro prieimimo procedūrą, tai gal reikėtų pirmiausia sutelkti pastangas prie šio klausimo ir Krim komitetas galėtų atlikti labai svarbų vaidmenį kad būtų pasiekta daugiau nei kompromisas. Tai būtų visiems tinkamas postumis, nes mes dabar galime daryti atitinkamus pasirinkimus ir mums reikia nuolat turėti galvoje tuos dalykus, apie kuriuos kalbėjome. Ačiū, atsiprašau, kad turiu išvykti, bet e, mano kolega liks posėdyje ir su susidomėjimu dalyvaus tolesnėme darbe. Ačiū direktoriai Matsuvisiui. Toliau tęskime diskusijas. Pone Makintaja, ji turėjo klausimų ponui Vander Vilbua. Ačiū pirmininkė. Komentaras ir klausimas. Negirdėjau jūsų pasis, e, pirmojo pasisakymo, bet jūsų pasisakymą girdėjau. Suprantu, kaip svarbu ieškoti turto, bet jūs kartais vis, vis sakote, kad labai svarbu ieškoti turto, nes mm, neįmanoma patraukti būdžiamojon atsakomybę kai kurios menų. Jūs, aš pasižymėjau, pasakėte, yra tokių įtakingų žmonių, kurių neįmanoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Mane siaubas sujėmė. Jeigu mes kūrėme demokratiją, kovojame už demokratiją, turime palaikyti teisės viršenybę ir demokratiją visur Europoje. Ir negalima sakyti, kad yra žmonių, kurie per daug įtakingi, kad būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tiesiog norėjau išreikšti savo pasibaisėjimą klausimas susijęs su Junktinė karalystė. Tikriausiai žinote, pagal 36 protokolą Junktinė karalystė gali nedalyvauti taikant teisingumo ir vidaus reikalų priemonių. Norėčiau paprašyti jūsų nuomonės apie egzistuojančias priemonės kurios iš egzistuojančių, galiojančių priemonių, jeigu e, juk ne karalystė nedalyvautų, e, jas vykdant e, iškeltų dar daugiau kliūčių negu tos kliūtis, kurias jūs įvardijote kaip esančias dabar. Ar kaip manote, ar kiltų daugiau kliūčių, kok kuriuose nors sritise, kurios jūsų manimų keltų ypatingą susirūpinimą. Ačiū. Žodis ponui Newton Dan. Bilai, žodis tau. Atsiprašau. Bandžiau atsakyti poniai McIntyre apie Berlusconį kalbėjau, jisai buvo per daug įtakingas, kad būtų patrauktas važiuojamon atsakomybėn, beveik, beveik nužudimu jis buvo, jis buvo kaltinamas. Jūsų anglų kalbos akcentas yra e, nuostabus, nes jūsų vardas atrodo, bel, pavardė atrodo belgiška. Turiu vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie praturtėjimą Man atrodo, kad tik tai aristokratai Junėje karalystėje, kurie turi e, labai mažas pajamas, bet nuostabius namus, e, dažniausiai ta, tas turtas buvo įgytas nusikalstama veikla, bet paskui jie įgavo gerą aristokrato vardą. Taip pat jūs kalbėjote apie tuos virvelių tampytojus ir jūsų parašytą knygą. Norėjau paklausti, ar yra šitų knygų, ar galima jų įsigyti. Uh, Google pažiūrėjau ir, ir Puppet Masters, virvelių tampytojas yra, yra toksai filmas, kur kažkokie tai e, ateiviai čia, žodžiu, kontroliuoja žemę. Tikiuosi, kad jūsų knyga irgi tokia pati įspūdinga ir labai norėčiau ją perskaityti. Ačiū žodis ponui Džekolino. Taigi, mm, fiskaliniai rojai, bankų vaidmuo. Bankų sąjunga galėtų būti naudinga efektyvesniai kontroliai šioje srityje. Taigi toks mano klausimas. Ar bankų sąskaita, e, bendras bankų, bendra bankų valdysena galėtų būti naudinga sprendžiant uh, E, išieškoto turto panaudojimo problemas. Jūs sakėte, kad reikia staigaus užšaldimo mechanizmų, o tam reikia sugebėti e, perduoti greitą perspėjimą, gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ne visada bendradarbiavimas yra toks sklandus, nes pasitikėjimas tarp valstybių narių yra bendradarbiavimo pagrindas ir varomoji e, jėga. Pavyzdžiui, apie kaip buvo su Gaddafiu, reakcija buvo labai staigi, bet nesada tai būna. Kaip manote, ar direktyva dėl turtų išieškojimo panaudojimo e, bus naudinga, ar jinai pakeis padėti. E, konfiskavimo klausimas yra svarstomas parlamente. Buvo paruošti pranešimai e, dėl papildomų priemonių kurie turi būti e, veiksmingi, taip pat ir instrumentai, priemonės skirtos lėšų panau, mm, antriniam panaudojimui. Kai buvo kalbama apie e, fiskalinius rojus, buvo kalbama apie tam tikras vietas, bet net ir Europoje yra, neminint pavadinimų, yra šalių, kurios e, nelabai mėgsta teikti informaciją apie E, sąskaitų turėtojus. Pirmininkas, aš tikėjausi išgirsti pavadinimu ir gal ponas e, e, Vanderdoj galėtų ir atsakyti. Ponas Kirphop, kalbėsiu kaip teisininkas, kuris visą gyvenimą e, gynė žmonės teismuose, niekada nebuvau kaltintojas. E, man pasirodė komentarai apie patraukimą baudžiamojo atsakomybę labai įdomus. Norėčiau pono Newton Dan e, perspėti, nes man atrodo, kad čia ne Barluskonio atvejais geriausiai tinkamas, nors nenoriu kištis į Italijos finos reikalus. E, politinė teisinė sistemos, politinis pobūdis yra didžiausia problema daugumoje šalių ir man tai kelia labai dėlį susirūpinimą, bent jau jų jungtiniai karalystėje generalinė prokuratūra turėtų bent jau teoriškai yra nepriklausoma ir turėtų dirbti be jokio politinio spaudimo. Kitose šalise, pavyzdžiui, Prancūzijoje, klausimas kyla, kas, ką skiria. Kiekvienas pareigūnas, kuris yra paskirtas politiko, e, gali būti spaudžiamas iš politinės pusiai, pusės. Jungtinėje karalystėje dauguma prokurorų postų yra politiniai. Labai labai svarbu ir, ir, ir šiame komitete pasvarstyti, kaip galima būtų Europos Sąjungos valstybėse sustiprinti tą supratimą, kad persikėjimas, pažymasis persikėjimas turi būti nepriklausomas nuo politikos. Tai turėtų būti vienas mūsų tikslų, nes yra visokiausių atvejų buvę. Čia buvo kalbama apie Belduskonio bylą, bet tikriausiai visi pritarsite, kad ir tuo atveju tikrai netrūko politinio spaudimo. Tai yra, tai visi tai pripažina, taigi, pripažįsta. Taigi reikia kurti tokią aplinką, kurioje e, prokurorai, kaltintojai nebūtų spaudžiami iš politinės pusės. Niekas nėra nepriklausomas. Šiuose rūmose galbūt išgirstame nepriklausomų pasisakymų, nes dauguma dažniausiai todėl, kad manome, kad šitie žmonės yra akademikai, bet labai daug žmonių, akademikų pažįstų, kurie nėra nepriklausomi ir laikosi savo nuomonės pakankamai stipriai, taip pat kaip ir politikai. Taigi, jeigu visose šalyse e, prokuratūrą atskirsime nuo polo, politikos, bus lengviau be baimės kovoti prieš smulkius, stambius ir, ir, ir vidutinius nusikaltelius. Ir taip spręsime tą problemą, kur e, sprendimai kartais e, priimami ir ne visai pagal mm, teisinės vyriausybės principus. Ačiū. Norėčiau nuraminti kai kuriais klausimais jūs. Berlusconio byla ne Newton Dan rūpinosi, o, o teisėjai, teisėjai jį. Um, svarstė tą bylą pagal įrodymus ir atitinkamus faktus ir jam yra iškelti ir kiti baudžiamiai kaltinimai. Teismo posėdžiai, posėdžiuose visada Atsiprašau, čia e, mūsų klausimuose visada dalyvauja labai kompetitingi e, ekspertai ir norėčiau, kad e, dėmesį kreiptumėm pirmiausiai šiandieno svarstomai problemai, tai yra labai svarbi problema, tai bankų vaidmuo, mūsų komiteto vaidmuo ir mm, turto, mm, e, turto konfiskavimo išieškojimo klausimas. Ponas Tavareš, ačiū pirmininkė. Manau, reikia žiūrėti platesnę prasme į viską. Žinoma, jūs vardėte svarbus, pro, svarbios problemas. E, manau, kad e, verslo politinė kultūra Europoje, e, Junktinėse valstijose ir, ir besisančiose šalyse. Būtent čia nais e, kūrėsi didžiausia šešėlinė ekonomika ir tenai e, kaupėsi ne tik tai nusikalstamos veiklos, iš nusikalstamos veiklos gaunamas turtas. Yra, pavyzdžiui, žinome, e, bankų, kurios, kurie JAV turi labai gerą reputaciją, Europoje taip pat, bet e, juose, į juos pervedamas turtas gautas iš nusikalstamos veiklos ir e, net ir nusikalstamų grupuočių e, uždirbtas turtas ir šitie didėjai bankai JAF, ES ir besivystančiose valstybėse prisideda prie to, kad e, pinigų srautai tarp ES bankų sistemos ir JAF bankų sistemos e, būtų labai sudėtinga, nes ir kri, e, įvykus kriziai ir nekilnojamo turto, nekilnojamo turto rinkos kriziai šita padėtis dar labiau e, paaštrėjo. Ne šešėlinė bankininkystė dabar išgyvena krizę, o e, gerą reputaciją turintys bankai. Taigi mano klausimas yra, kaip kovoti su šita įsišaknyjusią kultūrą abiejose Atlanto pusėse kad informacija būtų dalinamasi ir kad turtas būtų konfiskuojamas ne tik tai tada, kai jau turime konkrečių duomenų, bet kad būtų galima kažkaip pagal atitinkamus modelius identifikuoti e, tuos, kurie e, vengia mokėti e, mokesčius ir taip toliau, nes mesgi matome, kad ES, ES trakas įmonės, kurios bando išvengti mokesčių. Taigi Turime tos didelius blokus e, ir, ir turime finansinius rojus, kaip Luksemburgas Europos Sąjungoje ar, ar atitinkami atitinkamos vietos JAV. Ir jeigu nesimsime veiksmų, turėsime ir Brazilijoje greitai, ir Kinijoje, ir Indijoje panašių finansinių institucijų ir negalėsime jų kritikuoti, nes negalėsime aiškinti Brazilijai, Indijai ir Kinijai, negalėsime jiems liepti elgtis kitaip, jeigu mes patys nesijimame priemonių. Yra tokių juodųjų skylių, juodųjų zonų. Reikia spręsti šitą problemą, nes ši yra mūsų vidinė problema. Jeigu išspręsime problemą savo namuose, pavyks problemas įspręsti ateityje ir kitur. Taigi reikia užduoti klausimą, kaip JAV ir ES galėtų sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje. Neseniai kalbėjome apie TFTP e, informacijos pasikeitimas kovojant su terorizmu. Na, na, nežinau, kodėl negalėtumėm tą patį daryti ir kovodami su pinigų plauk, e, plovimu. E, Europos parlamentas, manau, turėtų pradėti dirbti, kad tas susitarimas dėl pasikeitimų informacija e, pradėtų duoti rezultatų. Kolegos buvo Vašingtone ir e, tarėsi dėl šito susitarimo įgyvendinimo. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich habe Ihren Handbewegung nicht so verstanden. Ačiū, pirmininkė. Pone Veiler kalba. Nesupratau, kad jūs man suteikėte žodį. Išklausiusi kolegų, norėčiau pasakyti štai ką. Ne visos e, šalis sugeba išvengti klaidų. Italija sukėlė didelį susirūpinimą. Mano šalyje irgi buvo slapstimasis nuo teisingumo, trukdymas teisingumui veikti, ypač tokiuose bylose mūsų žiniasklaida labai aktyviai veikia, informuoja visuomenę. Ir buvo įdomu klausyti pono Devilė Bok Jūs kalbėjote apie požiūrį, tokį bendresnį požiūrį ir sakėte, kad pasitikėjimo trūkumas yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl neveikia šitą sistemą. Taigi reikia klaus, žiūrėti klausimą, kodėl. E, Gaddafi, Berlusconi, kiti vardai buvo minėti, bet noriu priminti, kad Pavyzdžiui, sąjungininkų sukauptas turtas Filipinuose dingo. Jie rado partnerių geranoriškų, kurie padėjo užkirsti kelią turto konfiskavimui. Savaime suprantama, kad kylančios šalis skeptiškai žiūri į šitą klausimą ir tada galvam, kur yra tų žinybų ir įstaigų neutralumas buvo sakoma, kad Tarptautinė e, pasaulio bankas ar Tarptautinė prekybos organizacija yra labai artimi JAV. Ar kur yra jūsų pozicija, ar jungtinių tautų nuostatos, labai norėčiau tai žinoti, sužinoti, nes galbūt taip galima būtų padidinti pasitikėjimą reikia sužinoti, kokios taisyklės, ar yra įtampų, kur yra tos įtampos, ar JAV Kinija, ar, ar, ar, ar kažkur kitur. Ačiū, tuo jūs tiksiu žodį kalbėtojų, tik tai dar šitą pridėsiu. Šiandien mano šalyje e, naujiena buvo, pagrindinė naujiena buvo tokia, kad uh, Yra, buvo bankų, kurie suteikė 4 milijonų e, eurų paskolas nusikalstamų grupuočio atstovams, bei jo, ne, neprašydami jokių duomenų. Tai tas, tos paskolos buvo suteiktos mafijos vadeivų vaikams ir nusikalstamų grupuočių vadovams buvo suteikiami, e, suteiktos paskolos įsigyti restoranus. Buvo užduotas klausimas, kaip, kaip tai buvo įmanoma. Čia kalbame apie vaikus 20, 20 metų jaunuolius. Ir bankai atsakė, kadangi e, tie asmenys buvo labai turtingų tėvų vaikai, todėl mes jiems suteikėme paskolas. Taigi mano klausimas yra toks. Kaip tai įmanoma, jeigu tokio nusikaltimo liudininkas ar dalyvis prašo paskolos, kad galėtų tęsti savo veiklą, atsiprašau, ne, jeigu paprastas žmogus e, prašo 20 tūkstančių paskolos ir jis jos negauna, o mafijozo vaikas paprašo kelių milijonų ir be jokios informacijos, be jokių duomenų e, ta paskola jam yra suteikiama. Kaip tai manoma? For, for Labai ačiū visiems už klausimus, labai atsiprašau iš anksto, turiu e, po 15 maždaug minučių išvykti, tai kalbėsiu kaip galima glaučiau. Aš esu Olandas pasakysiu. E, buvo kalbama nemažai apie mokesčių priebėgas arba brojus. Aš esu mokesčių nesu to mokesčio ekspertas, taigi negaliu kalbėti apie mokesčius konkrečiai. E, aš e, atsiųsiu Jums tos knygos apie virvelių tampytojus kopiją, duokite man savo adresą. Klausimas buvo apie e, teiseną, apie jurisdikciją e, e, tarptautinių verslo bendrovių automobilių konfiskavimo atveju, kurie dalyvavo korupcijoje, buvo dalti į korupcijos veiklą. JAV buvo pirmoji valstybė. Mes taip pat E, atlikome tokį paslaptingą pirkimo operaciją, apie šimtas bendrovių dalyvavo, mes e, buvome, e, parašėme daug elektroninių laiš, laiškų, sakydami, kad turime labai daug pinigų, klausėme patarimų, kur būtų galima tokius, tuos pinigus panaudoti. Svarbiausia buvo neįsiaiškinti, ką mums pasiūlys, bet ar bus paprašyta kokios nors identifikuojančios uh, E, informacijos ir JAV buvo pirmoji šalis. Ponas Tavariš klausė apie informacijos mainus, bet reikia, kad būtų tos informacijos, kurią būtų galima keistis pirmiausiai. Ir aš manau, kad uh, mes neturime pakankamai informacijos apie galutinius turto savininkus, ne tik iš bankų, bet ir iš e, paslaugų teikėjų. Taigi nėra informacijos. Neprivaloma yra kaupti tokią informaciją, skirtingai nuo Europos. Taip, yra dideli netolygumai ir reikia apie juos kalbėti. Tačiau pirmiausiai, ką reikia padaryti, tai yra taikyti praktiškai taisyklės dėl e, tikrojo, dėl, dėl savininkų. Negaliu dabar išsiplėsti, tačiau pasakysiu, kad e, finansinių paslaugų tarnyba JAV paskelbė labai įdomią ataskaitą apie tai, kaip e, Britanija identifikuoja asmenės, kurie yra mm, politinė prasme pažeidžiami e, ir tai nėra tik tai biurokratų kalba surašyta ataskaita, ji labai įdomi, tikrai ten yra daugybė įdomių e, detalių ir susidarai tam tikrą įspūdį. Tai yra ne kaltinimas Junktinėje karalystėje, bet aš džiaugiuosi, kad priežios tarnyba e, parengė tokią ataskaitą. Pone McIntyre, jūs kalbėjote apie tai, kad kai kurie yra per nelygalingi, kad būtų patraukti baudžiamą atsakomybę. Aš, aišku, nepasisakau už tai dėje, toks yra politinis faktas kai kuriuose šalyse. Pusio prezidento patraukimas atsakomybė sukurtų sumaišti ir vyriausybės kartais Mm, sako, dėje, negalime to daryti, nes e, areštavimas prezidento e, sudarys labai blogą įspūdį. Aš nepritariu tam, tačiau tokia yra politinė realybė. Aš sakau, kad bent jau e, šalis turėtų siekti konfiskuoti to asmens turtą. Tai būtų minimaliausias standartas, kuris turėtų egzistuoti šalyse ir šalis turėtų perimti turtą dėl turto dabartinė pusiausvyra yra tikrai labai trapi. 20-40 milijardų pagal paskaičiamus per metus netenkama dėl korupcijos. Asset Recovery Watch yra tam tikra duomenų bazė ir e, mes bandame užfiksuoti visus turto e, išieškojimo atvejus. Per pastarosius 20 metų 5 milijardai per, bet matote, e, išieškota 5 milijardai, o e, kalbėjo apie 24 milijardų per metus, kurių e, netenkama. Taigi labai rimtas skirtumas. Kas dar? Buvo pateiktas klausimas dėl to, ar pasaulio bankas galėtų paveikti kaip nors santykius tarp Europos ir JAV. Mes negalime uh, konkrečiai kištis, ką mes galime daryti ir ką darėme e, tų virvelių e, tampytojų atveju, yra rinkti informaciją. Jeigu grįžtume prie tų mokeš, e, offshorinių struktūrų, aš kalbėjau apie tą ieškojimą bendrovių pas, anoniminį JAV nepateikė informacijos, o tie, kurie laikomi mokesčių ruojas, bent jau paprašė mūsų tapatybės duomenų. Aš nežinau, ar tai buvo. Aš nežinau, ar tai buvo tikros bendrovės ir mes e, nesiekėme savo tuo m, mm, informacijos iškojimo atveju išsiaiškinti šito dalyko. Jason Shaman Vienas iš bendrautorių knygos virvelių tampytojai yra pas, paskelbę e, informaciją, kad e, 2800 e, bendrovių visame pasaulyje, kuriomis pasitikima e, gali būti laikomos tam tikrų būdų susijusios. Mes turime labai atidžiai e, galvoti apie tą offshore'inių bendrojų mm, problemą, nepamiršti ir kitos likties pusės. Pone Makintar e, klausė, kodėl nepasitikima. Tai yra įdomus filosofinis klausimas Mes kasdien bandome rasti atsakymą jį. E, didelė dalimi trūksta žinių. Dažnai e, yra įtarumo. E, vyriausybės, kurios tik pradeda darbą, galvoja, kad yra tam tikrų mm, dalykų, kad pavyzdžiui, ankstesnė vyriausybė turėjo kažkokių sustarimų su bankais e, ir tam tikri pinigai atsiradę iš e, korupcijos buvo e, įteisinti. Kita vertus, tarptautiniai finansų centrai nėra tikri, ar kai kas daroma dėl uh, politinio, politinių tikslų ar e, dėl ko nors kito. Ir jeigu kas nors bus padaryta, tai atsidurs laikraščių pirmosiuose puslapiuose. Labai daug egzistuoja žmogiškojo aspekto, bet mes bandome jį įveikti, kad e, prokurorai e, E, su prašančia šalimi susėstų kartu, pasižiūrėtų informaciją ir man atrodo, kad e, tokios susitikimai yra vertesni negu šimtas seminarų. Jeigu aš teisingai supratau, jūs dar klausėte apie tai, kada mes pradedame veikti. Mes dirbame Vašingtone, bet nesame amerikiečiai. Mes E, šioje knygoje, kurią minėjau, turbūt pastebėsite, kad labai kritikuojame JAV ir tai, kad trūksta informacijos toje šalyje. Aišku, daug dalykų gerų vyksta ten. Jungtinės valstijos labai stipriai e, siekia, kad būtų e, patvirtintos taisyklės dėl savininkų. Senatorius Levinas labai yra drasus žmogus, labai atkakliai kovoja kongrese dėl to, kad būtų galima dėl tų savininkų tikrųjų ką nors daugiau padaryti. Taigi daug kas yra daroma JAV, daug kas pripažįstama ir bandoma spręsti problemos. Tačiau tik pasakysiu, kad mes nesame JAV vyriausybės dalis. Nežinau, ar aš atsakiau į viską. Man regis, kad paminėjau visus dalykus. Dar tiesa dėl bankų sąjungos ir tai, ką galėtų padaryti bankų sąjunga. Manau, kad e, galima pasakyti, jog trūksta kai ko. Tai yra susitarimo pasaulinio mastu Labai gerai, kai Europa kažką daro, bet jeigu e, likęs pasaulis e, nieko nedarys, tai galėsi kitur perkelti pinigus. Taigi reikia pasaulinės strategijos šiuo klausimu. Ar tai yra e, galutinio savininko, tikrojo savininko klausimas, ar tai yra klausimas susijęs su išaiškinimu, kas yra tie žmonės, kaip sekti pinigų srautus, kaip sekti netitikimus tarp e, nedidelės deklaruotas pajamas ir didžiulės sumas bankų sąskaitoje. Bijau, kad tai buvo e, viskas. Turiu baigti savo pasisakymą. Dėkuoju visiems ir dėkuoju už kvietimą. E, Labai ačiū, ponė Vander Dos už jūsų atsakymus. E, kaip jau e, prašiau anksčiau, priminsiu, kad e, prašyčiau, jeigu galima, kad paliktumėte mums savo pasisakymo tekstą ar kitų dokumentų, galbūt turėtumėte ir kitų, kitos medžiagos, tai, kuri būtų mums įdomi, tai e, paprašysiu palikti ją. Kolegos, dabar e, noriu grįžti prie diskusijos su ponu Manservisi. Labai daug klausimų kilo po jo pasisakymo. Galbūt mes per koordinatorių posėdį galėsime aptarti dar šios klausimus. Ir e, kas bus su konfiskuoto turto direktyva? kvieščiau jūs pagalvoti, kokiu galėtume imtis bendrų veiksmų komitete. Mūsų komitetas yra Libė, tarsi dukterinis komitetas, atrodo, siekia dirbti, dirbti kur kas e, ryštingiau negu Libė komitetas. Siūlau nepamiršti šio aspekto, bet išlaikyti jį E, labai gyva. Ar galėtume mes įtraukti šį klausimą į koordinatorių posėdį? Taip, taip. Manau, kad tai labai svarbus klausimas ir jį turime aptarti. Turime veikti ryštingai. Pone Janaku. norėčiau surinkti Briuselį konferenciją, pakviesti valstybių narių teisingumo ministrus į ją. Reikia tiesiai užmėgsti ryšius su teisingumo ministrais. Manau, kad būtų tai nebloga mintis. Sutinku su jumis. Manau, kad mintis puikia. E, pakalbėsime apie tai dar per koordinatorių posėdį. Netgi pagalvočiau kai ką plate, apie ką ką platesnio. Ponas Manservisis sakė, kad valstybių narių tarybos prerogatyva yra šie klausimai, tačiau nepamirškime, kad Kai buvo įkurtas mūsų komitetas, daug kolegų manęs klausė, ar aš, ar jūs nesurenksime konferencijos sustikimų valstybėse narėse, kad geriau uh, informuotume vyriausybės ir išrinktuosius atstovus valstybėse narėse. Aš sakiau, kad mes tikrai būtume pasirengę taip daryti, ypač e, galvodami apie savo darbo pobūdį. Bet viskas ties tuo ir pasibaigė. Praeitą mėnesį lankiausi e, Kielne ir dalyvavau labai Dideliame sustikime buvo 700 dalyvių, ne tik tai teisėjai, tyrėjai, labai daug, dauguma dalyvių buvo pilietinės visuomenės atstovai. Daug žmonių norėjo sužinoti, kas konkrečiai yra daroma. Taigi, manau, jog šis kontekstas parodė, kad valstybių narių valdžios institucijos gana vangiai reaguoja į šiuos dalykus. Galbūt net ir nežinoma yra, kas vyksta. trūksta ir politinės valios. Sprendžiančios klausimus. Galbūt net norima specialiai net nežiūrėti, neįsigilinti šios klausimus. Mes turėtume veikti ryštingiau, kad nusiųstume tarybai signalą, jog parlamentas nebus pasyvus e, dėl šio klausimo. Mes e, parodysime, ko esame verti, esame pasirengę tą daryti. Taigi kalbėsime apie tai per koordinatorių dar posėdį. Priminsiu, jog e, pratesime darbą 15 valandą, o e, be 15.6 vyks koordinatorių posėdis.